Dear colleagues. Mėly kolegos, laba diena. Noriu pasveikinti Europos centrinio banko pirmininką Mario Draghi. Ačiū, kad atvykote pas mus į trečiąjį pinigų politikos dialogą šiemet po praėjusio pinigų politikos dialogo įvykusio gegužės mėnesį Ekonominė ekspansija eurozonoje paspartėjo. Iš tiesų, paskutinės prognozijas rodo e, augimo spartėjimą, pozityvų spartėjimą. Taip pat žinome, kad dėl to turime dėkoti taip pat ir ECB išskirtiniai pinigų politikai ir situacija dabar yra geresnė negu anksčiau. Kita vertus, infliacijos e, dinamika yra menka. O tai tampa ir intelektinių iššūkių, kaip e, šiuo metu e, vertinti tą menką infliaciją ne tik Europoje. Na ir šiame kontekste ECB valdančioji taryba rugsėjo mėnesį nusprendė palikti galioti nepakeistas palūkanų normas ir patvirtino, kad turto prigimimo programa bus tiesama iki 17 metų pabaigos arba bus tiesama ir ilgiau, jeigu bus būtina, bent jau kol valdančioji taryba pamatys, kad infliacija artėja prie infliacijos tikslo. Žinoma, kad pirmieji įvairius scenarijai, tačiau kol kas nėra jokios konkrečios diskusijos apie programos trukmę, dydį. Žinome, kad tokia diskusija kažkada įvyks ir rudenį, bet datos konkrečios nėra. Ir Mm, turime neužbėgti šią diskusiją už akių, bet dar turime palaukti dabartinės ekonominės ir pinigų politikos padėties apžvalgos. Diskusijai pirmininkui Dragi mes pasiūlėme e, tokią temą, papildomas dar dvi tem, e, elementus bendrosios pinigų politikos e, ir jos įgyvenimo ypatumus ir taip pat kokie iššūkiai keila e, įmonių obligacijų supirkimo programos kontekste. Ir šią prasme yra parinkta keletas darbinio dokumentų. Ypač įdomus yra dokumentas apie decentralizuotą pinigų politikos e, vykdymą ar įgyvendinimą ir tam tikrų šios politikos komponentų vykdymą centrinių lygmenių. Ypač čia turiu galvoje ELA, turint galvoje e, taip, skolinimo kritinių atžvilgių programos. Ir ji bus aptariama ir ateitėje Antroji tema dėl įmonių obligacijų pirkimų programos e, jau vyko diskusija. Mes raginome daugiau skaidrumo taikyti, pateikėme apie tai savo laišką. Taip pat skaidrumas, kaip matome, po to padidėjo. Ir dėl to mes džiaugiamės, kad taip įvyko. Na, reikėtų aptarti, ar būtų įmanoma žengti dar tolesnių žingsnių. Aišku, siekiant nepadaryti neigiamų, neigiamas įtakos šių priemonių taikymo logikai. Taigi reikia aptarti daug įdomių temų ir lauksime jūsų pasisakymo. Pirmininkė Dragi, prašom, jums žodis. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami ekon komiteto nariai, ponios ir ponai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti vėl jūsų komitete. Sutinkame trečią kartą šiais metais. Prieš e, metus kalbėjome kartu apie tai, kad eurozona atsigauna nors ir nestipriai ir Mes e, matėme, kad šiek tiek pagreitai sumažėjo, e, tai buvo susijęs su e, Junktinės karalystės referendumu tuo metu, bet per pastarosius metus atsigavimas paspartėjo ir išsiplėtė. Ir mes e, padėjome e, ekonomiką atsigauti savo pinigų politikos priemonėmis. Šiandien aš kalbėsiu apie e, dabartinę, dabartinės prognozes ekonominės, taip pat apie polit, pinigų politikos priemonių poveikį. Komiteto narių prašymą aš kalbėsiu konkrečiai apie dvi temas susijusias su ECB pinigų politika. Pirmiausia, įmonių sektoriaus e, turto pirkimo programa, e, CSPP programa ir pinigų politikos įgyvendimą eurozonoje. Ekonomikos augimas, e, matome, yra platus, tvirtas eurozonos valstybėse ir sektoriuose. Realaus BVP augimas pasireiškė geriau negu tikėtasi pirmąjį šių metų pusmetį 2,3 procentai, lyginant su pernai. Antrai ketvirtį augimą sudarė eurozona. E, pas, e, eurozonoje 17 ketvirčių iš eilės ekonomika auga ir matome, kad e, atsirado pagreitis tikėtis augimo ateityje. Tas atsigavimas yra susijęs, kas labai svarbus, su vietos jėgomis ir labai pagerėjo padėtis darbo rinkoje. Nedarbo lygiai sumažėjo iki žemiausio lygmens per aštuonerius metus. Eurozonoje asmenų dirbančių skaičius padidėjo beveik 7 milijonais nuo 2003 metų vidurio. E, teikiami poslinkiai užimtumo srityje, taip pat didėjantis turtas namų ūkių e, gerina privatos vartojimo pro, e, prognozes. Ir mes taip pat matome, kad atsiranda labai palankių finansavimo sąlygų. E, vietos e, elementai pozityvus užtikrina stipresnį atsigavimą ir mes būsime atsparesni neigiams įtakoms. Pagal makroekonominės prognozes ECB darbuotojų augimas turėtų augėti. Mm aukti gana stipriai, ne, stipriau negu anksčiau numatyta ir 17 metais BVP turėtų padidėti 2,2 procentais 1,8 e, 2018 ir 1,7 2019 metais. E, rizika susijusi su augimu yra subalansuota ir matome, kad yra vis tik tai tam tikrų rizikos elementų, jie yra susiję su globaliais veiksmais ir E, užsienio valiutų keitimo rinkomis. Ir mes dabar turime e, sieti augimą su infliacijos dinamika stipresnė. Kaip aš praeities susakęs, defliacijos pavojus yra iš esmės dingęs. Tačiau e, mes turime pastebėti, kad grinosios infliacijos priemonės tik per pastarosius mėnesius pradėjo gerai veikti rūpjūti bendroji infliacija sudarė pusantro procento ir tikimės, kad iki metų pabaigos ji sumažės laikinai. Ir tai yra susijęs su energetikos e, komponentu. Po to tikimės, kad ji šiek tiek vėl padidės ir 2019 metais pasieks pusantro procento pagal mūsų darbuotojų prognozes. Mes uh, E, galime sakyti, kad e, įgėme daugiau pasitikėjimo ir galvojame, kad infliacija pasieks lygį, kuris atitiks mūsų bendruosius tikslus infliacijos srityje. Taip pat mes žinome, kad reikia dar e, derinti, taikyti deramas monetarnės korekcinės priemonės, kad užsitikrintume infliacijos augimą, kurio pageidaujame. Ir mes žiūrime į e, prognozes ir galime pasakyti, kad pasireiškia keitimo kurso tam tikras kintamumas ir tai yra susijęs su tam tikrais neaiškumais susijusiais su mm, ilgalaikė vidutinės trukmės prognozėmis dėl kainų stabilumo. Mums e, reikia siekti tvarios e, infliacijos normos kuri e, galėtų absorbuoti ekonomikos problemas. Ir tam mes turime taikyti deramas e, pinigų politikos priemonės, atitinkamai jas priderinti. Ir mes, galvodami apie tai, šiais metais vėliau e, apsispręsime, ar reikia kaip nors pakoreguoti mūsų priemonės, kad galėtume užtikrinti eurozonos pereimą prie uh, E, naujos, e, naujo etapo, kuris būtų subalansuotas ir kuris leistų mums užtikrinti tvarias kainų stabilumo e, tendencijas. Dabar apie įmonių turto pirkimo programą norėčiau pakalbėti. Mes ją pradėjome taikyti laipsniškai nuo 2014 metų birželio mėnesio ir uh, susidarė kur kas palankesnės finansavimų įmonių sąlygos. Šiandieną tikrai neginčytinai galime pasakyti, kad tai yra tarsi postumis pinigų politikos, kuris leidžia sustiprinti ekonominę veiklą, užtikrinti didesnės paimas ir užimtumo galimybės padidinti eurozonoje. Uh, Vienas e, iš svarbiausių veiksnių yra mūsų galimybė aktyvuoti nestandartinės priemonės, kurios gali steigti papildomą postumį gamybos sektoriui. E, perdavimas to postumio per bankų sistemą tampa vis veiksmingesnis, ypač tai e, tapo aišku, taikant kreditavimo sąlygų palengvinimo priemonės. Aš konkrečiai kalbu e, apie išplėstą turto pirkimo programą APP, bet galima kalbėti panašiai ir apie mūsų kryptingas ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas. Komiteto prašymu aš norėčiau pakalbėti apie vieną iš plėstosios turto pirkimo programos komponentą, tai yra įmonės e, turto pirkimo programą. E, mes, e, ta programa numato padengtų, padengto turtų vertimių popierių ir e, obligacijų pirkimą. Ir tai yra labai svarbi kreditavimo sąlygų palengvinimo priemonė. E, nefinansinių įmonių veikla yra sustiprinama ir perdaudamas signalas e, mūsų pinigų politikos į tą sektorių. Nuo e, pernai metų birželio e, eurosistema pagal šią programą įvykdė, įvykdė operacijų, kurios apima didesnės ir mažesnės įmonės. Ir maždaug 110 milijardų eurų už tiek įmonių obligacijų buvo supirkta iš maždaug 200 emitentų 20 šalių visose sektoriuose. Ir šią informaciją jūs galite pamatyti mūsų interneto puslapyje, taip pat mūsų leidiniuose ir mes nuolat atnaujiname ją. Mes ir toliau analizuosime galimybės, kaip geriau keistis informaciją tam, kad galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą ir nepakenktume pinigų politikos veiksmingumui perkant e, įmonių obligacijas, E, įmonių e, finansavimo sąlygos labai pagerėjo išleidžiant obligacijas. E, finansavimo sąlygų pagerinimas susijęs su šia įmonių turto pirkimo programa yra, bet mes neapsiribuojame įmonėmis, kurių obligacijos yra e, perkamos, neapsiribuojame ir įmonių obligacijų rinka. Mes matome, e, kad signalai persidoda į kitas įmonės ir kitus rinkos segmentus. Pavyzdžiui, pelno pasiskirstimas obligacijų tų įmonių, kurios nėra pagal programą superkamas E, palūkanų normos nukrito e, maždaug 70 bazinių punktų nuo 1,25 procentų kovo mėnesį pernai iki 0,57 procentų šiandieną. Ir matome tas tendencijas po to, kai pradėjo veikti ši programa. E, palūkanų pasiskirstimas neinvesticinių įmonių obligacijų taip pat sumažėjo 262 e, baziniais punktais nuo 5,59 procentų 16 metų kovo mėnesį iki 2,97 procentų e, šiandieną. E, tam, kad turto pirkimas paskanintų veiklą infliaciją, reikia, kad tie pozityvūs signalai pereitų į kreditavimo sąlygas, į realiąją ekonomiką. Šiuo požiūriu galiu pasakyti, kad matome jau labai palankių e, tendencijų e, finansuojant mažas ir vidutinio dydžio įmonės. Vis daugiau įmonių ieško galimybių skolintis rinkoje ir reikia užtikrinti uh, patrauklias kapitalo rinkos finansavimo sąlygos ir e, bankai e, tokiu būdu gali teikti paskolas mažesnėms įmonėms, kurios dažnai e, negali lengvai gauti finansavimo. Ir mes matome, kad bankų paskolos nefinansinėms korporacijoms sumažėjo maždaug 50 bazinių punktų pradėjus taikyti šią programą. Pagal naujausias e, apžvalgas matome, kad e, mažesnių įmonių skolinėsių galimybės yra pagerėjusios. Tokiu būdu galima sakyti, kad ši programa e, sustiprino finansavimo sąlygas realioje ekonomikoje ir prisidėjo prie bendrųjų monetarinių paskatų, kurios reikalingos suderinti, priderinti infliacijos normoms prie mūsų infliacijos tikslų. Mūsų politikos priemonių poveikis, skaitant visus turtos pirkimo programos elementus, jų įtaka finansavimo sąlygoms, yra akivaizdi, žvelgiant įvairias firmas, nepriklausomai nuo jų dydžio. Taip pat akivaizdu tai ir skirtingose sektoriuose ir skirtingose eurozono šalyse. Kitaip sakant, matome, kad mūsų pinigų politikos signalai sklandžiai yra perduodami Bendroji valiuta reiškia, kad turi būti ir bendra pinigų politika. Todėl valdančioji taryba priima sprendimus, kad pasiektų pagrindinio tikslo, tai yra išlaikyti kainų stabilumą visoje eurozonoje. Ji taip pat e, nustato būtinas gairias tų priemonių gyvendinimui. Tuo pat metu, pagal e, banko statutą, Europos centrinis bankas E, taip pat naudojasi nacionaliniais centriniais bankais tokiu būdu, kiek tai įmanoma ir tinkama, kad vykdant operacijas, kurios yra eurosistemos užduočių dalis. Nacionaliniai centriniai bankai savo ruoštų e, turi e, veikti laikintis ECB gairių ir instrukcijų. Toks decentralizuotas požiūris atsižvelgia į eurozonos finansinę struktūrą. Tai yra pinigų sąjunga, kuri, kurią sudaro segmentuotos nacionalinės finansų rinkos. Tokioje aplinkoje artimas nacionalinių centrinių bankų bendravimas su jurisdikcijoje veikiančiais bankais duoda naudos pinigų politikos įgyvendinimui. Pavyzdžiui, galime surinkti tikslę informaciją iš įvairių e, vietos sandarių šalių, o ta informacija gali būti integruota į suderintą ir e, turtingą e, informacijos rinkinį, reikia, kurio reikia valdančiai taryba, kuriant politiką. Be to, nacionaliniai centriniai bankai žino, kokios specifinės e, sąlygos yra jų šalise ir gali geriau panaudoti, valdyti turtą, kuris naudojamas užtikrinimo operacijoms. Tokia decentralizuota sistema yra veiksmingesnė negu centralizuota sistema būtų dabartinėmis sąlygomis kadangi nėra tikroji bendros kapitalo rinkos, vertybinių popierių rinkos yra priklausomas nacionalinių e, sąlygų. Sėkminga kapitalo rinkos sąjunga e, paspartint, pas, panaikintų skirtumus tarp jurisdikcijų ir tai pozityviai paveiktų pinigų politikos įgyvendinimą. Galiausiai turime nepamiršti, kad pagrindinė priežastis, kam reikalinga pinigų sąjunga, yra būtent kurti uh, labiau integruotas kapitalo rinkas ir gauti naudos per pagerėjusias finansavimo sąlygas eurozonoje. Kadangi parašėte manęs pakalbėti apie decentralizavimą, norėčiau baigdamas pateikti paskutinę mintį apie tai. Ir apie tai, kokias reikšmės tai turi ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui tai, kad Europos centrinio banko nestandartinės politikos priemonės buvo veiksmingos, paremant finansavimo sąlygų gerėjimą bendrovėms ir namų ūkiams visoje eurozonoje, neturėtų priversti mūsų pamiršti, kokia, su kokia situacija buvome susidūrę krizės piko metu. Pavyzdžiui, institucinės nu, trūkumai struktūriniai, pažeidžiamumai ir penai didelis rizikos prisėmimas prisidėjo prie neigiamos e, įtakos e, valstybėms ir bankams, o tai smarkiai apribojo pinigų politikos perdavimą. Dėl to atsiradęs ekonomikos sustraukimas kėlė grėsmę kainų stabilumui mūsų pagrindiniam tikslui. Šio užburto rato išardimas pareikalavo nemenkų pastangų. Dabar viskas vyksta priešingai atsiranda pozityvių įtakų visose šalise. E, joms visos buvo naudingos mūsų augimo e, remimo priemonės visoje eurozonoje ir tai buvo padėti pagrindai e, infliacijai sugrįžti į mūsų tikslų sritį. Ir nors cikliniai, ciklinės korekcijos įvyko, dar yra struktūrinių klausimų, kurios trukdo dar ne ekonomikos atsigavimui. Ateityje tvaresnė konvergencija ir stipresnis atsparumas bus būtini, kad pasiektume geriau veikiančią, veikiančios ekonominės ir pinigų sąjungos. Tam viena vertus reikia, kad nacionalinės vyriausybės imtųsi veiksmų e, ir išnaudotų ekonomikos gamybos potencialą. Kita vertus reikia e, drąsių žingsnių kad ekonominės ir pinigų sąjungos valdysena atitiktų jai keliamą tikslą. Ačiū Jums uždėmesi ir esu dabar pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Labai ačiū, pirmininkė Dragi, už labai įdomų Jūsų pasisakymą. Aišku, mes taip pat lauksime tų e, svarbių žingsnių, kad e, pinigų sąjungos valdysena iš tikrųjų atitiktų jos tikslą. Mane taip pat nuramino, nuramina jūsų atkaklumas ir kantrybė, e, kalbant apie pinigų politikos priemonių e, padarinimą, rekalibravimą. Man taip pat labai įdomus buvo jūsų pasvarstymai dėl ryšio tarp e, kapitalų rinkos sąjungos užbėgimo ir e, decentralizuotos sistemos peržiūros ir taip pat e, įmonių obligacijų pirkimo programos poveikį finansavimo sąlygoms ir palūkanams. Labai ačiū. Na, o dabar bus klausimai atsakymai. Ir pirmasis ponas Brian Hayes. Pirinkė Dragi Sveiki atvykę į ekonomikos komitetą. Turiu du klausimus. Dėl e, infliacijos tikslo, kaip jūs minėjote. Ir antras klausimas dėl e, kiekybinio skatinimo emitentų ribos. Pirmoji klausimai. Jūs nesiniai sakėte, kad ECB infliacijos prognozės e, buvo sumažintos 18-19 metams dėl to, kad eurozonas, euras sustiprėjo dolerio atžvilgių matome, kad euras, euras sustiprėjo 15 procentų palyginti su doleriu. Galbūt dėl to, kad šiek tiek susilpnėjo ekonomika valstijose. Taigi tie du veiksniai - euro e, vertės didėjimas ir e, lietokas ekonomikos augimas leis mums pasiekti tuo 2 procentų infliacijos tikslą, turint galvoje tą silpną JAF ekonomiką. Ir dėl kito klausimo, dėl emitentų 33 procentų ribos kiekiminio skatinimo programoje. Aišku, ECB e, turi nemenką e, obligacijų mano valstybė narė, mano valstybės narės Airijos, Portugalijos ir Vokietijos atveju labai arti prieartėta prie to 303 procentų ribos. Ir klausimas yra, ar nebus neproporcinga įtaka toms šalims padaryta to 33 procentų limito? Ir kiek tai yra susiję su kapitalo paskirstimo raktu? Ar ECB negalvoja padidinti tos ribos, padi... padidinti, jeigu parduodamos vienos valstybės obligacijos, ar neigiamams aplinkybėms atsiradus, ar nebūtų padaryta neigiama įtaka tokiams valstybėms, kurių skolos na, supirkimas artėja iki 33 procentų. Yes, Ačiū. Dėl jūsų pirmo klausimo, ar yra neigiamų prognozių. Dabar ta prognozių Kreivė yra tokia iš pradžių, artimiausiais mėnesiais ji tarsi kryp žemyn, o paskui pradės aukti, kilti viršų, tai tarsi V formos kreivė. Prie to prisidėjo nemažai faktorių. Na ir kalbant apie valiutų kursą, aš visą laiką sakydavau, kad tai nėra a, mūsų tikslas, mums svarbu, kad būtų laikomasi stabilumo ir augimo pakto. Netaip jau lengva suprasti, kaip vertės padidėjimas gali atsispindėti valiutos kurse. Čia reikėtų paminėti keletą faktorių. Visų pirma, E, e, pirmas aspektas Europos e, eurozonoje ekonominė padėtis apskritai yra pagerėjusi. Na ir aišku, tai turi įtakos valiutų kursams, jeigu kitose pasaulio šalise nėra tokio pat pagerėjimo. Taip pat reikia nepamiršti ir įvairių jurisdikcijų, uh, Ir trečia, taip pat e, nepamirškime ir to, kad dabar e, e, likęs pasaulis pradeda labiau pasitikėti eurozoną. Tai yra daugiau dėl e, politinių priežasčių per pastaruosius 6-7 še, mėnesius. Na ir valiutų kursas iš esmės atspindi politinius įvykius eurozonoje. Mes matome, kad e, Apskritai dabar labiau pasitikima eurozona ir tikrai būtų sunku visiškai atskirti tos tris faktorius. Bet eh, ar tai įtakos ir infliacija? Valdančioji taryba sakė, kad jis stebės įvykius. Jeigu eh, kas nors iš eh, tarybos narių išreikš susirūpinimą Toliau. Dėl mūsų vykdomos ekspansyvios politikos mes e, manome, kad pasieksime savo, stiklą, e, savo tiklą, tikslą ir mūsų ekonomika e, taps stabili, bet aišku, tam reikia laiko. Mes e, Taip pat turime nusekliai vykdyti savo pinigų politiką. Dabar jūsų antras klausimas. Dėl tų visų obligacijų. E, tose valstybėse, iš tų valstybių narių, kurias jūs minėjote, yra tam tikra 33 procentų riba, bet ne, valdančioje taryboje nebuvo diskutuojama apie tos ribos pakeitimą. Ačiū. Labai ačiū. Per važperės. Dėkuoju, gerbiu. Dėkuoju, gerbimas pirminkė. Jūs kalbėjote apie decentralizavimą, mes apie tai anksčiau esame kalbėję ir žinome, kad praeitą savaitę buvo pateiktas pasiūlymas labai svarbus e, mikro e, E, nuosaikumo kriterijais pagrįsta stebėsena, tam tikri pokyčiai šioje srityje. Aš norėjau paklausti jūsų nuomonės apie tai. Jūs tikriausiai e, puikiai e, žinote, kaip taip vadinamo agentūrų veikla yra vyksta ir kokie yra jūsų lūkesčiai, kaip tos agentūros galėtų geriau atlikti savo darbą, iš ECB pozicijų. Kaip jūs, kaip ECB pirmininkas, galėtumėte atsakyti tai? E, dar noriu pasakyti, kad aš priklausau Europos parlamentų narių grupė, kurie pasirašė laišką, e, kuriame mes prašome daugiau skaidrumo e, įgyvendant šią įmonių obligacijų pirkimo programą. Ir aš norėčiau Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote desnį skaidrumą. Aš tikrai e, nenoriu kvestionuoti tos programos, bet manau, kad skaidrumas užtikrintų kaip tik e, sklandesnį darbą. E, Europos centrinio banko ir taip pat jūs sakėte, kad priemonės tos turėtų perstoti į realiją ekonomiką. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, apie jūsų žingsnius šioje srityje. Ačiū. Kalbant apie Europos finansinės priežiūros sistemos e, e, nuomonę, tai mes ją tikrai sveikiname. Taip pat e, noriu pasakyti, kad buvo žengtas žingsnis, svarbus žingsnis, norint sukurti tokį, tokį mechanizmą, kuris visą sistemą pavertė lab, labiau stabilę. Na ir tai bus naudinga ir teisės aktų kūrėjams, nes e, dabar ta finansų ir bankų sistema galės būti stabilesnė, atsparesnė. Taigi Mes e, pritarėme e, tai pateiktai peržiūrai. Dabar dėl sisteminės e, rizikos valdybos. Na, mums tikrai svarbu, kad viskas vyktų puikiai ir uh, mes esame nusiteikę atvirai, laukiame ir kaip ir anksčiau, taip ir dabar laukiame pasiūlymų, kaip galėtumėm patobulinti savo veiklą. Ir taip mes su valdymo komitetu ir valdyba norėtumėm aptarti pasiūlymus. Vienas iš dalykų, kuriuos aptarinėjame, buvo suteikti daugiau galių valdančiajam komitetui bet mes turime nepamiršti, kad e, e, tas, ta rizikos e, valdymo taryba ne tai, kad priima sprendimus, bet jie teikia perspėjimus nuomonės. Ir tai yra pagrindinis skirtumas tarp SRB ir kitų priežiūros institucijų. Ir dar pridursiu asmeninę pastabą. E SRB susitinka priežiūros institucijų vadovai ir jie tarėsi, ką galima būtų padaryti, kad padėtis pagerėtų. Ir iš tikrųjų, čia nemažai gali padaryti SRB sisteminės rizikos valdyba. Taip pat Pasakysiu, kad toje valdyboje būtent priežiūros institucijų vadovai keičiasi savo nuomonėmis. Dabar buvo kalbėta apie tai, kaip baigti formuoti e, bankų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą. Apie tai tikrai buvo kalbėta sisteminės rizikos valdyboje. Toliau skaidrumas. Kaip jau ką tik minėjau, mes manome, jog dirbame skaidriai ir siekiame dar labiau patobulėti. Mes nesame nusiteikę prieš informacijos atskleidimą. Nebent tokiu atveju, jeigu tokios informacijos atskleidimas būtų neproduktyvus, neveiksmingas, nepasitarnautų mūsų pinigų politikos įgyvendinimui. Arba jeigu mes nenorėtumėm, jog rinkos pradėtų veikti prieš mus, Tai yra vienintelė pribojimai. Kaip jau sakiau, yra 200 įvairių įmonių, apie 1000 įvairių obligacijų. Taigi nebūtų pagrįsta teikti prioritetą kažkokiai įmoniai ar joms, jos obligacijoms. Dabar e, kalbant apie informacijos, apie atskir, atskiras įmonės atskleidimą, tai e, sumažintų šios programos e, e, vertingumą, vertę. Tuo galėtų pasinaudoti kiti rinkos dalyviai. Vis dėlto mes norime būti tikri, kad mūsų pinigų politikos priemonės veiksmingos. Ačiū toliau, Sander Liūns. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponas Dragi. Netrukus parlamente kalbėsime apie ECB metinę ataskaitą. Aš apie tai rengiu pranešimą ir noriu pateikti klausimų. Noriu pasinaudoti progą ir iškirsti nuomonę, jūsų nuomonę apie keletą sklandančių minčių. Visų pirma, dėl skaidrumo. Kaip reikėtų išvengti interesų konflikto? ECB turėtų, ko gero, paskelbti valdančiosios tarybos narių finansinių interesų deklaracijas. Na ir taip pat svarbu, kad etikos e, komitetui nebepirmininkautų nebe buvęs ECB pirmininkas. Norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Ačiū. Aišku, mes apie tai galvojame. Mes nesame nusiteikę uh, E, prieš bet kurį iš šių pasiūlymų, bet manau, kad apie tai reikėtų kalbėti ir su kolegomis valdančioje taryboje. Ačiū, tokio atsakymo ir tikėjausi. Tai esu parengęs dar vieną klausimą apie Kiniją. Jau girdėjome, jog kai kas yra susirūpinęs dėl Kinijos, investicijų iš Kinijos pelningai veikiančių įmonių. Mes daug ką kalbame apie Kiniją. Kaip Jūs vertinate padėtį Kinijoje? E, jeigu Kinijos ekonomika staigiai susitrauktų, kaip tai galėtų įtakoti mūsų ekonomiką, ar galėtų kilti ir globali krizė? Ir kaip Jūs manote, ar toks scenarius yra įmanomas? Ačiū. Mes matėme e, BS ataskaitą, mes irgi svarstame Kinijos e, situaciją, čia reikėtų nepamiršti dviejų dalykų. Visų pirma, tai yra globalus finansinis stabilumas, o antra, tai yra poveikis eurozonos ekonomikai. Mes esame tikri, kad Kinijos pinigų politikos rytyje dirbančios institucijos E, gali tikrai veiksmingai dirbti visose tose sritise, kurias išanalizavo BAS. Turiu pasakyti, kad panaši padėtis buvo 15 metų pradžioje, kai buvo baiminamasi, kad labai sulėtės Kinijos ekonomikos augimas. Tačiau dabar e, sąlygos yra visiškai kitokios. Anuomet tai buvo viena iš priežasčių, kodėl mes turėjome e, e, peržiūrėti savo ekonomikos politikos programą, bet dabar e, padėtis visiškai kitokia. Kinijos ekonomika ir toliau atsigauna ir taip yra daugiausia dėl vidinių priežasčių, pavyzdžiui, vidaus vartojimo ir, kas labai svarbu, vidaus investicijų žema palūkanų norma prie to taip pat prisideda. Taip pat didėja e, dispo, e, disponuojamų pajamų dydis, nes e, didėja ir užimtumas. Be abejo, išorės sąlygų neigiamas pasikeitimas turė, gali turėti neigiamą poveikį kaip ir prieš porą metų. Ačiū. Taigi jūs pasitikite Kinijos pinigų politikos institucijomis, bet ar jūs pasitikite ir tuo, kas vyksta Šiaurės Korejoje? Mes daug kalbame apie e, pinigų buzukas, o dabar kalbame tarsi apie dar vieną ypatingą asmenį, tarsi kosmonautą. Ačiū. išorės sąlygos vis dar palankiai e, veikia eurozonos ekonomiką, bet aišku, yra ir tam tikra geopolitinė rizika. Kora Van Nivelhoizen. Ačiū pirmininkė. Malonu vėl Jūs matyti pas mus, ponė Dragė. Porą klausimų, kurie galbūt nesusijęs su įprasta pinigų politika – Pirmasis klausimas apie kriptovaliutas. Kinija dabar draučia keistis bitkoinais, taip pat pardavinėti ir tai tarptautiniams rinkoms kelia problemų. Meksikoje siūlomi įstatymai, kurie reglamentuos e, finansinių technologijų firmų veiklą, e, kurios užsijima e, kriptovaliutomis. E, girdėjome pareiškimų, kad kriptovaliutos tai yra spekuliavimo priemonė ir kad e, jų populiarumas e, prilyksta olandiškų tulpių manijai. Ką Jūs galvojate, kiek reglamentavimo aplinka ar priemonės būtinos mums yra ateityje ir ar Jūs palaikytumėte Japonijos sprendimą uždrausti tokias valtas, ar Japonijos reglamentuoti jas? ECB praeitą savaitę e, pateikė gairės dėl finansinių technologinių, e, technologinių įmonių veiklos. Pagal tas gairės jos turės e, patenkinti aukštesnius kapitalo reikalavimus negu įprastos finansų įstaigos. Kaip Jums atrodo, ar tokios e, finansinių technologinių e, bendrovės ES e, neatsidurs nepalankesnėje padėtyje dėl ACB siūlymų? Ir kaip principas tos pačios paslaugos, tos pačios taisyklės, nes rizika ta pati. Ar jūs galvojate pirmiausia apie įprastinio senojo bankų sektoriaus apsaugą? Ką galite pasakyti? Pirmasis klausimas. Mes turėtume kelti klausimą, kokią ar rimtą pavojų kelia bitkoinai e, ekonomikai. Trys elementai yra svarbus - dydis, vartotojų e, prieimimas ir trečias dalykas - poveikis realiai ekonomikai bitkoinų. išanalizavus visų tų trijų ele, visus tos tris elementus, būtų galima pasakyti, kad tikrai būtų per nelig anksti vertinti e, šią priemonę kaip mokėjimo priemonę artimoje ateityje. Mums reikia gerai pagalvoti, jūs klausėte, ką nusprendė ECB. Mes nediskutavome e, E, mes tikrai nekalbėjome apie tai, nekalbėjome ar reikėtų drausti ar ką nors daryti, mes nepatvirtiname institucinio požiūrį, tai yra įvairių nuomonių apie šias valiutas ir jūs minėjote vieną iš jų. Ir dabar reaguoju jūsų antrąjį klausimą. Mes E, dėl tų naujovių visuose finansų srityse jos atsiranda, ne tik bitkoinai, bet mums kelia surūpnimą tai, kad gali atsirasti tam tikras pažeidžiamumas, kalbant apie kibernetinį pavojų. Ir mes e, pirmiausia savo darbe apie tai galvojame. E, galima galvoti ir apie kitas naujas, ne tik apie šias valiutas šiuo požiūriu. Ir e, jūs klausite apie gairias ir kapitalo reikalavimus e, fintech įmonėms. Kodėl jie griežtesni negu kitoms panašioms finansų įstaigoms? Aš visiškai sutinku su jumis tos pačios taisyklės, tos pačios e, e, paslaugos ir tokie pat reikalavimai. Bet ECB e gairės kalba apie tai, kad tam tikromis sąlygomis nėra vienodos situacijos ir mes iš tikrųjų reikėtų, mums iš tikrųjų reikėtų išanalizuoti geriau šią situaciją. Ačiū, Makhathi. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju, ponė Drai, kad atvykote. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs e, Airijoje lankėtės neseniai ir jūs E, kalbėjote apie nekilnojamo turto e, burbulus, apie tai rašė ir žiniasklaida. Ir e, sakėte, kad nėra pavojaus, kad gali sudaryti toks burbulas eurozonoje, nes augimo nelabai didelio užfiksuota. Bet norėjau paklausti apie atskiras valstybės narės, pavyzdžiui, apie Airiją. Jūs tikriausiai Žinote, kad pasiūla nepakankama pirmiausia socialinio būsto, dėl to daug yra žmonių be pastogės ir kainų infliacija daugiau negu 20 procentų. EBPO e, šiais metais paskelbė, kad auks kreditas, kreditai ir e, tai gali e, prisidėti prie infliacijos burbulo. Aš norėjau paklausti jūsų, ar jūs turite kokią nors poziciją dėl to ir ar esate pagalvoję, kokiu priemonių reikėtų, kad būtų užkirstas kelias nekilnojamo turto burbului. Ir dar noriu paklausti apie įmonių obligacijų pirkimo programą jūsų, kai ko jūs minėjote MVI. Ir Jūs e, sakote, kad dabartinė šios programos sistema reiškia, kad pirkdamas ECB didelių įmonių obligacijas e, leido mm, išvalyti balansą ir tokiu būdu bankams ir tokiu būdu atsirado mažesnėms įmonėms didesnės finansavimo galimybės. Aš norėjau paklausti jūsų apie e, tikslesnius duomenis. Ar jūs turite įrodymų, kad lėšos kurios atsiranda taikant šią programą ir e, reiškia, kad iš tikrųjų ne didžiosios daugia nacionalinės įmonės išlošia iš to, o e, MVI. Dėkuoju. Dėl nekilnojamo turto burbulų ir jų susidarimo galimybės. Nor, turėtume skirti vietos veiksnius nuo uh, bendrųjų uh, veiksnių. Mes matome, kad kai kuriuose miestuose, kai kuriuose šalyse būsto kainos išaugo. Jos dažnai pakyla nuo, tokių, nuo labai žemo ligmens. Ir kai kur lygis yra visiškai normalus, paprasčiausiai matome, kad kainos kyla. Bet mūsų nuomonė tai yra reiškinys, kuris reiškia tik tam tikiuose miestuose ir šalyse. Tai nėra sisteminė problema. Bet e, ne, turėtume galbūt ne tiek kalbėti apie burbulą, bet pasižiūrėti, ar būsto kainų augimas e, susijęs su kreditavimo augimu, kuris keltų susirūpinimą. E, ar e, pasiekiamas lygis, ar ateima prie prikėlimo lygio iki krizės. Aš kol kas nematau to. Mes matome, kad kreditavimo srautai nėra pakankamai dideli, nors dabar jau jie ir stiprėja, tą matome per pastaraisiais keletą metų, bet lygis yra tikrai kur kas žemesnis negu iki krizės. Ir tuo pačiu metu realioji ekonomika gauna finansavimą, kurio reikia, kad ji galėtų aukti. Mes nematome sisteminių burbulų. Antras dalykas. Dažnai būsto kainos kyla dėl to, ką jūs ir minėjote, tai yra pasiūlos toka. Ir jūs taip pat paminėjote socialinį būstą, jo nepakankamumą jeigu būsto kaino kilimas keltų susirūpinimą, ką mes darytume? Ar keistume pinigų politiką? Atsakymas, aiškus, yra ne, kadangi nematome sisteminio pavojaus. Jeigu kalbėsime apie vietos lygmenį, tai reikia taikyti rizikos ribojimo principus ir airija nuo 2015 metų tuos principus taiko mikro e, princ, e, principus ir kitos šalis panašiai, ne, nebūtinai tas pačias priemonės taiko. Nu, viena iš tokių šalių yra Niderlandai. Prancūzija taip pat galvoja, ar nereikėtų to padaryti. Matome, kad yra ir kitų šalių, kurios imasi priemonių. Mes būtent tokiu būdu turėtume reaguoti į tam tikras lokalizuotas e, tendencijas. Jeigu pasižiūrėsime į skirtį, vertingą turtą ir pasižiūrėsime, ar atsirado pe, vertės neproporcingas šuolis. Mes e, turime tą vertinti atskirai, bet galime pasakyti, kad eurozonoje būsto kainos galbūt nėra taip išaugusios, bet yra tam tikrų elementų aukščiausios kategorijos e, būsto kainas yra labai išaugusios. Man atrodo, aštuoniuose šalyse e, pasireiškia tokios tendencijos. Pavyzdžiui, komercinis nekilnas, nekilnojamasis turtas aukštos vertės ypatingai yra brangus. E, įmonių programos taikymo pradžioje mes kėlėme klausimą, ar e, ta programa tikrai padidins finansavimo kreditavimo sąlygas MVI, ar tik didelėms įmonėms, kurios gali leisti obligacijas. Ir ką mes matome? Iš tikrųjų, iš esmės pasikeitė padėtis ne tik e, didelėms įmonėms, bet ir MVI. Ir dar vienas įdomus pastebėjimas. E, įmonės, kurios e, yra mitentės, bet kurio, jeigu tos obligacijos nedalyvauja programoje, jų padėtis vis taip pat pagerė. Mes matome, kad jų e, pelningumas labai padidėjo. Taip pat įmonės, kurios tradiciškai naudojasi bankų paskolomis, ne kapitalo rinkomis, taip pat jų balansas atsirado erdvės aukti sustiprinti savo galimybės. Mes e, nesame visko tiksliai apskaičiavę, bet e, vertinimas yra mm, galimas pasižiūrėjus į kitą elementą skolinimo normas, skolinimo mastus. Ir matome, kad kaina sumažėjo visoje eurozonoje ar mes perkame obligacijas vienos įmonės bendrovių, Iš tikrųjų, Ispanijoje, Italijoje, kitose periferinėse šalyse palūkanų normos sumažė. Aš nesakysiu, kad vien tik tai ta programa prie viso to prisidėjo. Iš tikrųjų, labai e, sudėtinga atskirti skir, įvairius skirtingus komponentus mūsų pinigų politikos. Ačiū, Moris Kotkato. Ačiū, pirmininkė. Per ankstesnius pinigų politikos dialogos aš klausiau apie išaldyto turto klausimą. Vis daugiau balsų e, prašo, kad ECB ir kiti reguliuotojai peržiūrėtų savo požiūrį į finansinę riziką ir atsižvelgtų į klimato riziką, taikydama savo politiką. Jūs turbūt pamenate, kad aš ir mano kolegos pasiuntėme jums klausimų raštų dėl ECB vaidmens kaip ES institucijos, e, kuriai taip pat e, aktualus Paryžiaus sustarimas ir jūs, koks jūsų vaidmuo būtų kovant su klimato kaita. Antrame sustarimo straipsnėje numatyti bendri tikslai, tai yra e, siekti, kad temperatūra pakiltų nedaugiau dviem laipsniais ir siekti, kad e, finansiniai strautai atitiktų vystimas e, mažai CO2 išmetant. Šiame kontekste noriu paklausti, ar jūs ir toliau pirksite įmonių, kurios investuoja į mineralinės iškasanas, mineralinį kūrą, e, akcijas. Ir galbūt ateityje jūs galėsite, ateityje nepirksit e, e, mineralinio kūro išgaunančių bendrovių obligacijų. Antra, ar ECB sutinka, kad obligacijas galima pakeisti investicijomis į žalę infrastruktūrą. Aš nu, suprantu, jau iš anksto girdžiu visą atsakymą, kad tai yra politiniai sprendimai, aš su tuo sutikčiau. Bet ekonomistas galėtų tai pavadinti ekonominiais iškraipimais. Tai yra <clears throat> jūsų sprendimai, kokį turtą pirkti. Manau, kad ECB turi ir politinį vaidmenį, kurį jis vykdo, spręsdamas, kur kokiais ryčiai skirti likvidumą. Taigi, ar yra pakankamai politinės kontrolės, kai bankas priima sprendimus? O ši diskusija, ar yra pakankama, ar reikia didesnio ECB poli, sprendimų prieimimo politinio na, vertinimo kontrolės. Ačiū. Nepamirškime, kad mes turime įgaliojimus, tai yra kainų stabilumas. Mūsų pinigų politika yra skirta įvykdyti šios įgaliojimus. Tačiau nepažeidžiant pirminio tikslo siekimo pinigų stabilumo, ECB remia sąjungos tikslus ir ekonominę politiką. Ir sutarties trečiasis straipsnis aiškiai mini tvarų euro vystimasi, Europos vystimas, siekiant e, ir apsaugoti ir aplinką. Ir atitinkamai ECB pripažįsta, kokie iššūkiai kyla dėl klimato kaitos ir ko, kokia svarbi yra politika skirta klimato kaitai. Mes remiame įvairiose tarpiniuose ir europinėse forumuose vykstantį darbą, taip pat remiame žalį finansavimą ir kylančios rizikos gali būti įtrauktos į esamą reguliavimo sistemos pokyčius. Taip pat metu svarbu užtikrinti, kad reguliavimo sistemos ar prudensinio reguliavimo pokyčiai turi atspindėti klimato kaitos tikslus, bet jie turi būti pateisinami prudensinė prasme ir nepakirsti jų pirminio tikslo. Ačiū. Ar galiu grįžti prie politinio aspekto? Aš suprantu, kad jūs turite įgaliojimus. Vienas iš klausimo dalių buvo, ar tai įgaliojimai pakankami tuo metu, kai bankas priima sprendimus dėl turto supirkimo programos, nes tai turi poveikį nacionalinėms vyriausybėms, to, tam, ką, ko jos gali pasiekti, e, prioritizuodamas likvidumo srautus. Taigi, klausimas yra, ar politikai tokie kaip mes turime pakankamai įtakos jūsų primamiems sprendimams. kurdami tinkamumo kriterijus obligacijų programai, mes padarėme jos pakankamai plačius, kad galėtume pirkti tas obligacijas, kurias jūs minėjote. Taigi mes, kaip ką tik sakiau, e, pritarėme sudarties straipsnį, kuris mini aplinkos darnumą ir kokybę. Taigi, iš principo mes visiškai sutinkame su jumis, bet pirmiausia, mes turime savo įgaliojimus. Tai yra kainų stabilumas ir tam turi būti kuriama mūsų pinigų politika. Jeigu yra tam tikrų politinių sprendimų, tai juos priimame ne mes, tai ne mūsų kompetencija. Ačiū. Ar kovalį? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Marijo Dragi, kad rado laiko pas mus ateiti. Labai ačiū. E, pateiksiu klausimą apie vadinamąjį tapering, kuris numatoma šiais metais arba 18. Tai noriu pasiteirauti, kaip Europos centrinis bankas E, ketina vykdyti tą turto supirkimo e, programą ir kaip užtikrins, kad e, nebus padarytas neigiamas poveikis periferinių šalių biudžetams. Ypač kai kalbama apie palūkanų normų skirtumus. Na ir dar viena pastaba apie rinkimus Vokietijoje. Kaip Jūs manote, ar jie galėtų kaip nors um, įtakoti pasitraukimą iš turto supirkimo programos? Antroji klausimų, į antrąjį klausimą negaliu atsakyti iš tikrųjų, nes e, e, jis tikrai per ankstyvas ir mes negalime komentuoti politinių rinkimų Vokietijoje. Mes negalime komentuoti politinių rinkimų vairiose šalise, tai ne mūsų mandatas. Na, pirmiausia, valdančioji taryba dar nepriemė jokio sprendimo. Mes esame pasakę, kad aptarsime mūsų pinigų politikos poziciją ateityje, rūdendį ir tikriausiai, aš sakiau tikriausiai, didžioji dalis sprendimų bus priimta kitame posėdėje spalio mėnesį. Taigi, kai, į kai kurios klausimus dar per anksti atsakyti. Tikrai per anksti kalbėti apie periferinių šalių palūkanų normų skirtumą, bet turėtumėm nepamiršti vieno dalyko. ECB mandatas yra kainų stabilumas visoje eurozonoje. Ir konkrečiai kalbant, ar infliacija e, taps e, e, tvaria Mūsų tikslas yra toks infliacijos dydis, kuris e, yra apie 2 procentai. Mes norėtumėm, kad infliacija e, būtų artima 2 procentams ir kad ta e, infliacija būtų tvari, kad ji pati tokia būtų be mūsų jokios, mums nesimant jokių veiksmų palūkanų normų skirtumas periferinėse šalise nėra mūsų tikslas kaip patoks. Mūsų tikslas yra tvari stabili infliacija, nedidesnė kaip 2 procentai. E, Panas Valė. Aišku, jeigu infliacija auga, e, kyla klausimas, ar reik tikrai reikėtų e, galvoti apie tokią priemonę kaip turto uh, supirkimas. Galbūt tokia priemonė turėtų būti taikoma ir ilgalaikė perspektyvoje, pavyzdžiui, 18 metais. Ar jūs manęs e, e, tyraujatės, ką mes nuspręsime per kitą ECB valdybos posėdį? Apie tai dar per anksti spręsti. Mes e, apie tai galbūt galėsime pakalbėti kitais metais. Ačiū, Bernard Mano. Pone Pirinkė, pagal sutartį e, visos ES šalis turi pareigą priimti bendrąją valiutą. Ir atrodo, kad e, tik tai tai netaikoma Danijai. Pagal Moskovisi pareiškimus e, pirmininkas Junkeris taip pat aiškiai prieš dvi savaitės apie tai kalbėjo. Komisijos politinis tikslas yra siekti, kad visos šalis išsivestų eurą ir jis pasiūlys e, euro įsvedimo priemonės, paramą. Atrodo, kad dar kartą e, bandama užbėgti už akių Europos kūrimui. Na, e, optimali pinigų zona yra įmanoma tik tuo met, kai dera visų valstybių ekonominiai pagrindai. Ir Atrodo, kad e, yra tam tikrų ekonominių skirtumų tarp valstybių narių, netgi ir e, eurozonoje, ypač e, turint galvoje Vokietiją. Ir turiu keletą klausimą. Ar nereikia siekti pirmiausia eurozonos didesnio e, heterogeniškumo? nes kitaip gali kilti nauja e, krizė. Ar tas komisijos e, politinis tikslas versti visas šalis įsivesti e, eurą yra iš tikrųjų, tur gali būti vienintelis tikslas. Ar manote, kad gali būti numatytas nors ir kalendorius visiems tarėjams įsivesti eurą? Pavyzdžiui, Lenkija, Čekija, Vengrija, e, Švedija yra labai patenkintos savo, nuo savo pinigų politiką. Ar manote, kad tas valstybės reikėtų kaip nors e, griežčiau versti prisijungti prie eurozonos? Na, žinoma, ne. Kaip jūs sakėte, visos valstybės narės, išskyrus Daniją ir Rinktinę karalystę, turėtų prisijungti prie euro, kai tenkins būtinas ekonominius ir teisinius reikalavimus. Tačiau nacionalinės vyriausybės turi pasiekti tam tikros politinės valios, kad pateiktų prašymą priimti pinigų sąjungą. Kaip sakėte, euro įsivedimas Dėl euro įsvedimo sprendimą priima ES taryba atsižvelgdama į komisijos vertinimą ir ES banko vertinimą dėl ekonominių ir teisinių reikalavimo vykdymo. O toks vertinimas yra pagristas konvergencijos kriterijais, kurie aiškiai yra išdėstyti 140-ame sutarties dėl ES veikimo straipsnėje. Europos centrinis bankas savo paskutinį vertinimą pateikė 16 metų birželio mėnesį. Pagal jį ne viena iš šalių nevykdė visų kriterijų, kurie surašyti sutartyje. Po to ES taryba neprėmė jokio sprendimą, pagal kurį kuri nors valstybė narė vykdanti euro įsvedimo kriterijus e, juos būtų tenkinusi. Taigi Europos centrinis bankas vėlgi įvertinus konvergencijos kriterijus pagal tai, kaip jis e, yra įpareigotas daryti sutarties ir naudos tuos kriterijus, kurie numatyti sutartyje savo kitoje ataskaitoje ES tarybai, kuri turėtų būti parengta kitais metais. Ačiū. Thank you. Ačiū. Na, kaip tame būtų, ponas Junkeris neminėjo jokios prievartos, bet jis e, sakė, kad jeigu būtų politinė valia, tai komisija remtų tokius žingsnius. Dabar ponas Langen, jeigu sutiks, nes nu, tai Steigti žodį reikėtų ponui Lūkenės, jis turėtų išeiti vėliau. Labai ačiū, gerbiamas ponas Dragi, aš norėčiau kalbėti vokiškai. Ponas Dragi, Vokietijos e, Konstitucinis teismas kreipėsi Europos teisingumo teismą ir e, pateikė nemažai klausimų dėl Europos centrinio banko vykdomos įmonių turto supirkimo programos. Ir taip pat buvo teirautasi ar e, ši programa nepažeidžia ES veikimo starties 119 ir 127 straipsnių bei ECB e, statuto straipsnių nuo 17 iki 40. Taigi, ar nepažeidžiami mano minėti straipsniai, nes kalbama apie CSPP e, turto kaupimą ir e, tas sukauptas turtas gali tapti toks didelis, kad jis netitiks ES teisinių reikalavimų. Tai kaip Jūs manote, ar reikėtų numatyti tam tikrą maksimalę ribą CSPP e, programai, e, kurią viršijus atsitiktų taip, kad CSPP turto supirkimo programa viršytų teisės nuostatas. Jeigu Jūs manote, kad reikia tokios maksimalios ribos, gal galite paaiškinti, kaip ta maksimali riba būtų nustatoma? ECB kokiais kriterijais galėtų vadovautis? tam, kad būtų nustatyta tokia maksimali riba. Jeigu jūs manote, kad nėra tokios maksimalios ribos, kad ECB e gali neribotai supirkinėti turtą, jeigu tai atitinka teisės aktus, tai tą aiškiai ir pasakykite. Mano klausimas gana paprastas. Tai aš norėčiau paprasto atsakymo. Taip arba ne ir paskui kodėl. Ačiū. Dėkoju. ECB priemė domen Europos konstitucinio teismo sprendimą. Dėl tos išplėstinės turto supirkimo programos mes manome, kad ji visiškai atitinka mūsų mandatą. Ir mes nekomentuojame e, nagrinėjamų bylų. Ta programa ir toliau bus tęsiama atsižvelgiant į ankstesnį valdančiosios tarybos pareiškimą. Gerbiamas pirmininkė, aš jūsų neprašiau e, komentuoti e, vykstančių bylų. Aš norėjau jūsų pastirauti, ar ta išplėstinio turto supirkimo programa atitinka teisės aktus. Ar e, ta programa ir toliau bus tęsiama neribotai ir ar tai atitiks Europos e, e, e, Sąjungos veikimo sutarties reikalavimus. Aš prašiau Jūsų atsakyti į tokį klausimą. The, uh, Išplėstinė turto supirkimo programa mūsų nuomonė visiškai atitinka mūsų mandatą ir tai reiškia sutartį. Ponas Dragi, turime dar laiko. Tai jūs manote, kad nereikia nustatyti tai programai uh, maksimalios turto supirkimo riba, ar ne? Aš kalbu apie išplėstinę įmonių, išplėstinę turto supirkimo programą. Jūs manote, kad nereikia nustatyti maksimalios ribos ir kad ECB gali neriboti tą programą tęsti. Ar teisingai jūs supratau? Ne. Aš sakiau, kad yra tam tikros emisijų ribos tai jūs e, e, kalbate tik apie emisijų arba emitentų ribas, bet nekalbate apie e, maksimalaus kiekio ribas. Aš kalbu tik apie emitentams taikomas ribas. Jūs nuolat kartojate tam tikrus dalykus. Uh, ir jūs mane tarsi verčiate irgi minėti tam tikrus dalykus, norite mane tarsi priversti kalbėti apie tam tikrus dalykus, kuriuos jūs rytoj norite matyti laikraščių antraštėse. Ačiū. Aš noriu pateikti dar vieną klausimą. Man dar liko 25 sekundo, sekundės. Jūs nepasakėte, ar bus nustatyta maksimali turto riba e, e, išplėstinį turto supirkimo programą. Aš jūsų neklausiu apie emitentus. Aš jums jau sakiau, kad egzistuoja tam tikros emisijų ir emitentų ribos. Ačiū, panas Lengen. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi vokiškai kalbėsiu. Dėl kolegos Heis klausimo. Jis minėjo 33 procentų ribą. Bet jūs sakėte, apie tai net nekalbama. Aš noriu pastirauti, ar apie tai bus diskutuojama. Ir kaip ir kolega Liukė, aš norėčiau pastirauti, ar tai yra e, stabili riba, ar ją galima peržengti. Jūs sakėte, kad infliacijos dinamika uh, maža, deflecijos pavojaus nėra, ekonomika auga. Tai kada ateis laikas keisti palūkanų normą? Nes jau tikrai žmonės labai nepatenkinti. Na ir dar vienas klausimas, kuris panašus į jau anksčiau nuskambėjusius. Mes e, apie tai daug diskutavome ir jūs pritarėte, kad e, iš tikrųjų e, Tai yra politinis sprendimas dėl pagrindinių sąlygų keitimo. Europos komisijos, Junkeris, komisijos pirmininkas Junkeris tai jau padarė. Buvo sakyta, kad reikia siekti, kad eurą įsivestų ir kitos šalis. Kaip Jūs manote, ar tai teisingas kelias, norint įgyvendinti politinės reformas? Dabar dėl e, antrojo tikslo. Jūs jau metų pradžioje apie tai kalbėjote. Jūs sakėte, kad e, tas e, antras tikslas priklauso ne nuo krizės, bet dėl normalaus ekonomikos vystimas. Aš noriu pasislinti, ką reiškia tas normalus ekonomikos vystimasis. Gal jūs galite pakartoti paskutinį klausimą? Dėl antrojo tikslo iš pradžių buvo kalbama apie 700 milijardų eurų, dabar jau mažesnė suma. Ir jūs sakėte, taip yra ne dėl to, kad kiltų kažkokia tai struktūrinė problema dėl finansinės krizės, bet dėl normalių vystimosi tendencijų, normalaus ekonomikos vystimas. Aš noriu pasitraukti, kas yra tas normalus uh, ekonomikos vystimasis. Ponas Dragi, dėl jūsų pirmo klausimo, mes turime 33 procentų ribą ir mes net nediskutuojame apie jos keitimą. Mes apie tai nediskutavome, nėra čia jokių naujienų. Ar mes ją keisime? Mes laikomės tam tikrų kriterijų. Tai yra e, tvari, nuosekli palūkanų norma kol kas tam dar netėjo laikas. Aš jau kalbėjau apie tą V formos kreivę, kad iš pradžių kitų metų pradžioje infliacija mažės, paskui auks. Na ir jeigu mes kalbame apie bent bazinę infliaciją, nes tai daugiausia priklauso ir nuo naftos kainų, ir kiek mažiau nuo palūkanų normų. Nu, pokyčių, bet jeigu mes pažvelgtumėm į tą bazinę infliaciją, bet neatsižvelgtumėm į energijos kainas, tai matytumėm, kad per pastaruosius mėnesius ji labai nedaug pasikeitė, bet kol kas nėra aiškių tendencijų, kad ji judės viršų. Likščiol mes matėme, kad uh, atlyginimai labai vangiai auga ir e, jie iš esmės juk įtakoja infliaciją. Taigi mes turime užtikrinti, kad e, ta infliacija bus tvari, tvari pati iš savęs. Toliau dėl antrojo tikslo. Taip, jūs esate e, teisus, tas antrasis tikslas nėra tiek jau susijęs su finansinė krize, bet tai labiau susiję su turto supirkimo programa ir kiekybinio skatinimo programa, kai superkamos obligacijos. Ir dėl to mes matėme e, tam tikrus pokyčius susijusius su antruoju tikslu. Bendrais bruožais kalbant, mes geriname uh, pasitikėjimą eurozoną ir taip pat skatiname palankesnės sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Taigi tai turėtų vis mažiau kelti susirūpinimą. Tiesiog reikėtų užtikrinti, kad eurozonoje tinkamai funkcionuotų ir mokėjimų sistema. Ačiū. Ačiū, Jonas Fernandas. Gracias, presidente. En primer lugar. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Dragi už atvykimą ir aš noriu pasakyti, kad e, ponas Liukė tarsi užšoko visiems mums e, už akių, e, nes nepasikeitėme laiku, jisai nekalbėjo vietoj pono langės ir aš už tai noriu išreikšti protestą. Dabar pastebėjimai mano infliacijos prognozių peržiūrą, jūs apie tai kalbėjote e, makroekonominėje ataskaitoje ECB. Kalbama apie prognozes, apie euro e, vertės didėjimą ir taip pat kalbama apie eurozonos e, atotrukį neigiamą augimą, kaip Ir galima pasakyti, kad e, tikimės, kad bus surenkta spaudos konferencija ECB, bet labai sunku mums yra e, suprasti, matome, koks e, yra spaudimas susijęs su ECB valdymo politika. Dabar dar klausimas dėl pinigų politikos decentralizavimo. Dėl to aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė gali kilti problemų stiprinant bankų sąjungą. Ispanijos banko vicepirmininkas yra pasakęs, kad Ispanijos liaudės bankas turi pakankamai turto, kad galėtų naudotis ELA Bet Ispanijos banko kriterijai gali būti kitokie negu kitų centrinių bankų. Naudojant tokį turtą kaip užstatą. Ir dėl kriterijų skirtingų gali kilti problemų dėl likvidumo ir tada atsiranda klaustukų dėl deramo bankų sąjungos e, finansavimo, funkcionavimo. E, Banko populiar, pavyzdžiui, gali e, būti, galėjo būti taikomos kitos sąlygos. Jūs kalbėjote apie decentralizavimą pinigų politikos, bet mums iš tikrųjų reikėtų uh, galvoti, kaip mums vieningai taikyti tą skubę ELA, skubę likvidumo paramą. Jūs kalbate apie klausimą, kuris buvo svarstytas keletą kartų valdančioje valdyboje. Atrodytų natūralu, kad esant vienam priežiūros e, organui, e, vienai gaivinimo institucijai turime ir vienodą sistemą skubios likvidumo pagalbos teikimo, bet e, žinome, jog ši sistema yra decentralizuota ir sprendimai e, yra primami nacionaliniuose e, centriniuose bankuose ir valdybos, valdančios valdybos nariams pritarus. E, pritarėme pasiūlyms nebent e, sprendimai prieštarautų bendros pinigų politikos įgyvendinimui. Maždaug prieš metus apie tai vyko diskusijos, bet susitarimas, kiek žinau, ne, nebus keičiamas artimoje ateityje. Antras klausimas. Bet bankų sąjungą stiprinant e, tos pagalbos likvidumo e, dabartinė sistema e, trukdo. Ateityje turėsime išanalizuoti šį klausimą. Tai vertinama kaip problema turint bendrą priežios mechanizmą ir sisteminės rizikos valdybą. Nacionalinis centrinis bankas dažnai turi e, visą informaciją. E, kaip decentralizuotos sistemos elementas ir e, nacionaliniai centriniai bankai nenori atiduoti šių galių, bet būtų visai natūralu dabar šiame etape e, turėti vieną sprendimų prieimėją teikiant tokią skubę pagalbą. Ačiū. Gunaras Hokmarkas. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie to, ko klausė ponas Langenas. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono kalbą, negirdime. Bandžiau elgtis e, kaip ekologijos šalininkas savo kalbėtojas. Dėl infliacijos mes matome, e, kas yra numatoma, koks cikla, e, ciklas ir skaitmeninė ekonomika, pokyčiai, globalizacija. Ir e, tikimasi, kad infliacija grįž. Bet keletą kartų buvo šiandieną pasakyta, jog E, turint tokią išskirtinę pinigų politiką yra daug galimybių, yra daug pavojų, o e, rizika bėgant laikui auga. Privalumai jų mažėja, nes ekonomika prisitaiko prie bendros pinigų politikos, tokios išskirtinės situacijos. Ir kaip tai vertinti? Problema yra E, ta, kad rizika pasireiškia tik tai praėjus tam tikram laikotarpiui po sprendimų prieimo. Ir gali būti, kad rizikos burbulas koks nors po 12-18 e, mėnesių sproks, o veikti reikia dabar. Pavyzdžiui, gal reikia pagalvoti apie infliacijos norma ir jūsų tą ypatingą pinigų politiką. Mes galvojame apie horizontą ir stebime ir toliau uh, situaciją. Atsakyti į tam tikrus klausimus, aš atsakydamas uh, pademonstravau, kad mes uh, norime viską įvertinti, žiūrime, pavyzdžiui, ar kreditavimo veikla neišišna kokiu nors nenormalių tendencijų. Mes Taip pat turime suvokti, koks yra pavojus e, e, gyvenant skubiai pinigų politikos priemonės ir tai nepakenks atsigavimui ir mes turime subalansuoti e, tas dvi medalio pusės. Kas pasikeitė dabartinė situacija lyginant su padėtimi prieš porą metų? politikos priemonės reaguojant į finansų krizę, kurios buvo e, įdėktos reguliavimo priežios, makroprudenciniai reikalavimai, sprendimų prieimimas, instituciniai sprendimai, buvo įkurtos naujos institucijos. Ir mūsų bankų sistema finansų sektorius tapo svaresni. Ir tokiu būdu atsirado galimybė įgyvendinti toliau pinigų politiką, siekiant mūsų tikslų, kol juos pasieksime. Bet mes puikiai suprantame, kad pinigų politikos sprendimai pasireikš tik po tam tikro laiko, jų rezultatai pasireikš tų sprendimų. Ir aišku, kaip jūs sakote, tai yra rizika, tam tikros rizikos bet būtų įdomu e, paklausyti jūsų vertinimo apie riziką, kaip ji atsiranda, kokios yra tendencijos, ar pavyzdžiui panašus pavojai, to, kaip prieš metus buvo, ar jie didesni dabar, ir kas su privalumais vyksta. Nes e, kuo ilgiau taikysime pinigų politikos priemonės, tuo mažiau efektyvios jos bus, man atrodo. Ir ar pakankamai investicijų matome e, ekonomikoje, investicijų atotrukis didėja, kai kur nulinės investicijas matome. Prieš metus rizika buvo didesnė, bet finansinio stabilumo e, rizika buvo susijusi ne su pinigų politika, bet su defliacijos pavojumi. Ir tai kelia finansų stabilumo pavojų. Ir mes dabar matome, kad situacija keičiasi ir susidaro nauja. Dėl privalumų. Mes pirmą kartą po daugelio metų pamatėme per paskutinį pusmetį, 8 ar 9 mėnesius, kad privačiosios investicijos auga. To seniai nematėme. Ir e, žemos palūkanų normos prisėda labai prie to ir aišku, e, pelningumas didesnis investicijų. Taigi matome, kad įmonių turtas pelnas auga. Ir trečias dalykas, reikia, aš nesu visiškai e, tikras dėl to, kad naudos mažėja mums dirbant toliau, bet mes turėtume kelti klausimą, ar atsigavimas. Mes sakome, kad mes turime užtikrinti tvarumą vidinį atsigavimo ir sėti tai su infliacija ir reikia galvoti, kokie yra pinigų politikos poreikiai. Jeigu mes, pavyzdžiui, paskatas e, pat atitrauktume, panaikintume ar negrįžtume prie ankstesnės infliacijos, mes turime e, vertindami prisiminti visus šiuos elementus, įvertinti taip pat e, riziką finansiniam stabilumui ir naudą e, vidutinės trukmės prognozijose dėl didesnės e, investicijos e, infliacijos ir mes turime žiūrėti į tas abi medalio pusės. Silva Pereira. Pirmininkė Dragi, jūs <clears throat> atėjęs čia pasintite labai aišku stiprų signalą dėl to, kad būtina tęsti pinigų politikos stimuliavimo paketo taukymą. Mes, neaišku, niekada nesužinosime, ar jūsų žodžiai būtų buvę tokie pat aiškius, jeigu būtume kalbėjęs prieš Vokietijos rinkimus, bet dabar aišku, kad jūsų žodžiai buvo aiškus ir garsus. Ir jūs visiškai teisus, manau. Nekonvencinė pinigų politika, kurią taiko ECB, turėjo labai pozityvų poveikį Europos ekonomikai. Tačiau tas atsigavimas, kurį matome, yra toli gražu nepakankamas, kaip sakėte, infliacija turėtų sumažėtų šiemet ir toli gražu nesieks tikslo iki 19 metų. Tai mums reikia dar pinigų politikos paramos, atsižvelgiant į šią situaciją ir kylančias rizikas. Du klausimai dėl tų rizikų ir dabartinės situacijos. Na, pirmiausia, Aišku, aš neprašysiu jūsų pakomentuoti Vokietijos rinkimų rezultatų, bet Europos centrinis bankas turi atsižvelgti taip pat ir į politinius pavojus, e, rengdamas savo pinigų politiką. Ar sakytumėte, kad politinis netikrumas Vokietijoje yra viena iš priežasčių, kuri reikalauti būti išvalgiems, peržiūrint pinigų politikos E, rinkinį ECB. Ir antras klausimas. Turbūt žinote, kad dvi reitingavimo agentūros per pastarosias dienas paskelbė keletą svarbių e, sprendimų. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės sumažinta e, reitingą, o Standard Poor's padidino Portugalijos reitingą, nustatydamas investicinį reitingą, atsižvelgdamas į pozityvę E, Portugalijos ekonomikos raidą. Aišku, aš neprašysiu Jūs komentuoti reitingavimą agentūrų sprendimų, bet e, galbūt galėtumėte pakomentuoti tų sprendimų pagrindus. Kaip Jūs vertinate Brexit dėrybų poveikį Europos ekonomikai ir kaip vertinate Portugalijos ekonomikos atsigavimą? Ką tai Jums byloja apie situaciją Eurozonoje? Ačiū. Ačiū. Pirmasis klausimas iš tiesų, e, na, galbūt gali būti apibendrintas, nekalbant apie vieną konkretų politinį įvykį. Žinoma, mes priimdami sprendimus nesižvelgiame į politinius pokyčius. Tokiu mastu tiek, kiek tie politiniai e, pokyčiai, jeigu jie gali paveikti mūsų e, infliacijos tikslą, tai aišku, mes atsižvelgėme į juos kaip į informacinį lauką, priimdami sprendimus. Ir mm, mes žiūrime, ar kažkokie įvykiai, ar politiniai ar ne, gali turėti įtakos mūsų pinigų politikai. Dėl antrojo klausimo. Standard Poor's Portugalijos reitingo peržiūrėjimas atspindi bendrą patirties pagerėjimą šalyje, vykdytas reformas ir apskritai bendrą ekonominės situacijos eurozonoje pagerėjimą. O tai yra naudinga visoms šalims, kaip jau sakiau, žanginėje kalboje. Na, dabar turime pozityvaus iškretimo pavyzdžių ir Jeigu šaliai sekasi gerai, tai padeda kitoms šalims, o tos kitos šalis savo ruoštų netiesiogiai padeda pirmai šaliai. Brexito priežastis yra gana sudėtingos įvertinti ir daug kas priklausys nuo galutinio susitarimo. Tačiau ką galime pasakyti dabar? Kuo daugiau laiko praeis, tuo labiau ekonomika pristaikys prie naujos situacijos ir tuo daugiau finansiniai tarpininkai savo sprendimus priminėjęs e, prisitaikydami ar spręsdami ar persikirti kitur ar ne. E, tikėtina tai, kad e, kai praėjus pakankamai laiko, jeigu nebus padaryta rimtų valdymo klaidų, tos rizikas bus galima suvaldyti. Ačiū, Ensander. Ačiū, ponė Pirinkė. Ačiū Jums už uh, Jūsų pokalbį su mumis. Norėčiau paklausti apie Jūs apie ilgalaikę viziją dėl iššūkių kylančių eurozonai. Ir pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip suderinti palūkanų normą, kuri atliepia realiosios ekonomikos finansavimo būt, e, po, poreikius ir taip pat e, kaip suderinti tai su poreikiu taupyti senstant gyventojams, kaip tai tuos dalykus suderinti. Antras klausimas e, dėl likvidumo poreikio bankam, bankams, kurie susidėjo su sunkumais. Tai yra susijęs su ankstesnio kolegos klausimu. Bankų problemų sprendimo fondas, e, turintis 55 milijardus eurų, e, gali padėti bankus refinansuoti. Ar nemanote, kad centrinis bankas, e, pirmiausia, Europos centrinis bankas turėtų užtikrinti likvidumo paramą tam, kad bankai galėtų atsistoti ant kojų. Ačiū. Well, to the second question, uh, the answer... Atsakymas į antrąjį klausimą yra tai, kad ECB negali to daryti, nes tai būtų monetarinis finansavimas. Parama bankų problemos sprendimo fondui, fondas, tai yra vyriausybių darbo klausimas. Dėl pirmojo klausimo. Tos mažos palūkanų normos kelia sunkumų taupantiems e, pensijų fondams, taip pat e, ir draudimo bendrovėms. Tačiau pastebime, kad tiek pensijų fondai, tiek draudimo bendrovės vis e, dažniau matome yra prisitaikiusios, pakeitusios savo verslo modelius ir tai vis dar daro, kaip ir bankai. Nepamirškime, kad pinigų politikos norma būtent yra labai trumpalaikės palūkanų normos, o palūkanos, kurios mokamos e, santaupoms nėra trumpalaikės, o tos palūkanų normos iš tiesų yra padidėjusios. Gerėjant ekonominėms sąlygoms, jos natūraliai pakilo. Taigi šią prasme problema, aišku, taupantiems yra, aš to neneiksiu, bet ji mažesnė negu kad prieš pusantrų metų. Ir norėčiau taip pat išreikšti viltį, kad gerėjant ekonominiams sąlygoms palūkanos ir toliau didės. Ir aišku, pastebėjo, kad per vidutinį laikotarpį infliacija konverguoja link e, tikslo tvariai ir politikos, pinigų politikos palūkanų normos padidės, kai buvo pasakyta ir valdančiosios tarybos e, įžanginėme pareiškime. Ačiū, Jakob von Weizsäcker. Um, Ačiū pirmininkė, pirmininkė Dragi. Jūs gana įtikinamai teigiate, kad turime būti atsargus, kai kalbame apie pinigų politikos e, keitimo laiką. Ir aš nenoriu E, įstumti jūs nepatogią situaciją, prašydamas apie, pateikti informacijos apie to laiko detalės. Turėsime kitų progų apie tai pakalbėti, bet norėjau užduoti klausimą susijusiu ilgesniu laikotarpiu. Kaip jūs nuomonė, kokio dydžio turėtų būti ECB balansas per ilgesnį laikotarpį? Tai e, diskusija, kuri vyko Jackson Hole pernai, kai Ben Bernankė įrodinėjo, kad apskritai per ilgą laikotarpį centrinių bankų balansai turėtų būti didesni ir jis daug pateikė gerų argumentų tam. Aišku, vienas pavojus yra tas, kad kyla fiskalinės rizikos, o JAV kontekste nereikėtų į tai pernelyg rimtai žiūrėti, o ES kontekste ta fiskalinė rizika galėtų būti delikatesnis klausimas. Taigi, turint tai galvoje, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai kai pinigų politika normalizuojama, kokio dydžio turėtų būti ECB balansas. O antras klausimas yra labai konkretus, susijęs su klausimu, su kuriuo aš dirbu. CCP gelbėjimas ir e, uždarimas. Pernai paskelbėte savo nuomonę šio klausimu ir rodėte, kad centriniai bankai čia su, turi suvaidinti e, rimtą vaidmenį tokiais atvejais. Bet tuo pat metu jūs pritartė idėjai, kad bankų gyvenimas ir pertvarkymas turėtų būti uh, reguliuotojų kolegijos kontekste. Turim galvoje, kad, kad kai kurios įmonės turi sisteminį charakterį, kartais jos dėsnės negu kai kurie bankai. Man įdomu, E, kad turint galvoje teisėtus centrinių bankų interesus, e, gali situacija tapti labai netvarkinga. Ar nebūtų paprasčiau pereiti prie ben, teikti bendrą požiūrį e, centrinėms sandorios šalims, kurios turi sisteminės reikšmės, kaip ir banko atžvilgiu. Um, Na, pirmiausia, atsakysiu jūsų antrąjį klausimą. Kaip matote, 20, 22 straipsnio pakeitimas eina tą kryptimi. Ir kartu su komisijos pasiūlytų sprendimų dėl EMIR. Tai centriniai emituojantis bankai turi tam tikras saistančias galias. Ir jos būtent turi įtakos e, sandorio šalių pripažinimui toje šalyje dėl galimo jų persikėlimo ir dar tam tikrų priežiūros sprendimų dėl centrinių sandorių šalių. Centrinis emituojantis bankas negali tiesiogiai prižiūrėti centrinių sandorių šalių. Jos joms turi būti taikomas kitas priežiūros režimas. Tokia yra idėja. Centrinis emituojantis bankas, kaip ir jūs minėjote, turi pripažinti, kad yra tam tikros centrinių sandario šalių, ypač sisteminių dimensijos, kurios gali turėti įtakos pinigų politikai. Ir todėl ECB norėtų kad tokios galios būtų pripažintos. Bet tiesiogiai į centrinių sandro šalių priežiūrą nesikištų. Dėl pirmojo klausimo. Sunku pasakyti, kokio dydžio turi būti ECB balansas. Viskas priklauso nuo ekonomikos būklės ir nuo to, ar e, pasiekėme tikslai, kas e, atsitiko reaguojant į krizę, ponas Benas Bernankė pirmas į tai reagavo centrinio banko balansą, paversdamas pinigų politikos priemonę. Ir kaip po tokią priemonę ją reikia naudoti. Mes nekeliame klausimo, ar yra tam tikras e, palūkanų normų ligmuo, kurio nereikėtų viršyti, e, nes ir esant žemam palūkanų normų lygiui mes nuėjome į neigiamą teritoriją. Mes manome, kad priemonę reikia pridarinti tam, kaip mes e, artėjame prie tikslo ir tolstame. Ir ar ta konvergencija yra tvari ar ne, ar tokia konvergencija e, save remia ar ne. Na, o balanso priemonė, balanso dydis yra viena iš priemonių. Tas dydis priklauso nuo to, ką darome su kitomis priemonėmis. Aš manau, kad labai sunku nustatyti kažkokį balanso dydį, kuris būtų tinkamas ilgam laikui ir visiems laikams. Labai gaila, kad panas Lūkė išėjo, nes čia buvo puikus e, galtinis atsakymas ir jo klausime. Galėsime nusiųsti jam tą sakant rašau ponas Vanderkandelerą. In its Netherlands. Labai ačiū, sėdžiu štai čia ir norėčiau užduoti klausimą olandų kalba. Labą dieną visiems. Noriu pateikti klausimą apie Europos centrinio banko komunikatą. Tai yra labai svarbus jūsų turimas instrumentas. Taip pat labai trumpai norėčiau paminėti infliaciją ir poveikį finansų rinkoms. Kalbant apie infliaciją, tai svarbu, kad Europos centrinis bankas veiktų e, skaidriai. Kaip Jūs manote, ar Europos centrinis bankas teikia pakankamą informacijos apie ekonomikos skatinimo programą? Susidaro toks įspūdis, kad čia trūksta skaidrumo ir kad tai e, daro poveikis finansiniam stabilumui. Mes e, girdėjome, kad kalbama apie padidėjimą e, e, Fed e, krizės metu sakė, kad reikėtų visų pirma palaukti, kol atsigaus finansų rinkos. Aš nenorėčiau lyginti Europos centrinio banko ir FED politikos, nes vis dėlto ir sistemos labai skirtingos. Uh, Kaip Jūs manote, ar vis dėlto nereikėtų, kad Europos centrinis bankas pagerintų savo informacijos teikimo ir komunikacijos politiką? Ačiū. Jūs manęs teiravotės, ar mes galėtumėm pagerinti komunikaciją. Taip, visą laiką tai galime padaryti, tačiau tuo pačiu metu susidaro įspūdis, kad Europos centrinis bankas tikrai veiksmingai teikia informaciją jau ne kartą. Informacija teikiama įvairiais būdais, pasisako valdybos nariai, yra leidžiamas biuletenis, vyksta spaudos konferencijos, teikiami pareiškimai spaudai. Taigi iš tikrųjų teikiama daug informacijos. Na, aišku, aš šališkas, bet iš esmės manau, kad komunikacija yra gana veiksminga. Pažvelkime į ateinančius mėnesius. ECB e valdančioji taryba rado laiko prieš pereidama į kitą etapą, kitą fazę. Ir kai vyks kitas e, valdančiosios tarybos sustikimas, iš tikrųjų e, bus kalbama apie daug sprendimų susijusių su e, pinigų politika, tie sprendimai bus primami ateinančiais mėnesiais. Kodėl mes laukiame spalio, kodėl negalėjome to padaryti birželį, mes apie tai irgi diskutuojame. Matome kiekvieną dieną vis yra naujų įvykių, staigmenų, ir valdančiosios tarybos nariai e, pagalvojo, kad kiek daugiau, kiek manoma daugiau reikėtų gauti informacijos prieš prasidant diskusijoms. Kuo daugiau informacijos jie turės, tuo bus geriau. Na ir aišku, dialogas Europos parlamentu yra viso šio proceso dalis. Ir tas dialogas bus to veiksmingesnis, kuo bus daugiau klausimų, ger, daug gerų klausimų ir gerų atsakymų. E, Paul Tank. Ačiū pirmininkė. Ekon delegacija e, diskutavo su Stanley Fisher apie galimą infliaciją. Jis pateikė savo paaiškinimus. Iš tikrųjų vyko atvira, įdomi diskusija. Ir dabar man iškilo klausimas dėl korekcijų eurozonoje. Dabar ir artimiausių laikotarpių, vidutinės trukmės laikotarpių e, mes turime bendrą valiutų politi pinigų politiką, bet neturime bendros fiskalinės politikos, tai yra tam tikras trūkumas. Yra tokių šalių, kur yra įnamosios sąskaitos perteklius, pavyzdžiui, Niderlanduose, Vokietijoje. Bet tai nepadeda koreguoti padėties visoje eurozonoje. Šiuose abiejose šalise netrukus reikės suformuoti naujas vyriausybės. Ir kokius sprendimus galėtų priimti šios naujos vyriausybės, kurios padėtų ne tik toms abiems šalims, bet ir visai eurozonai. Ačiū. Kalbant apie šį verslo ciklą, tai dabar atlyginimai auga lėčiau negu kad praeitie. Ir tam yra įvairių priežasčių. E, daugelis iš tų priežasčių yra susijusios su darbo rinkos veikimo. Visų tų priežasčių nevardysiu. Bet pasakysiu štai ką. Gana ilgą laiką e, darbo rinka tarsi buvo sustingusi. Tai tarsi yra e, praeities palikimas. Ir dėl šio palikimo iš praeities susidarė tokia padėtis darbo rinkoje, kai nedarbas buvo, ko gero, aukštesnis, negu atrodė oficialūs skaičiai. Taip vadinamieji U6 e, e, skaičiai. Buvo nemažai žmonių, kurie turėjo tik tais laikinas darbo sutartis. Ir iš tikrųjų dėl tokios situacijos tokia situacija neskatino atlyginimų augimo. Dar vienas dalykas. Dėl tų laikinų darbo sutarčių e, profsąjungos, tose šalise, kur profsąjungos yra stipras, e, ne tiek, ne tiek, kad siekia aukštesnių atlyginimų, joms buvo svarbiau užtikrinti stabilų darbą, stabilės darbo sutartis. Bet kaip jau sakiau, tai yra e, palikimas iš praeities. Ir e, kai vyksta dėrybos dėl atlyginimų didėjimo, buvo e, daugiau atsižvelgta į infliaciją per pastaruosius trejus metus ir dėl to tie atlyginimai augo labai vangiai. dar viena priežastis susijusi ne tiek su darbo rinka, bet su kitais aspektais. Tai yra e, nedidelės gamybos apimtis, mažas produktivumas. Mažas produktivumas, e, pavyzdžiui, eksporto sektorija. Bet apskritai tas produktivumas yra gana mažas. Dėl visų šių priežasčių atlyginimai augo labai nedaug. Kokią įtaką tai daro politiniams sprendimams? Turime būti kantrus. Mes manome, kad galų gale e, infliacija um, laikui bėgant taps tvari, nes matome, kad ekonominės sąlygos gerėja. Um, Taigi išnyksta praraja tarp e, gamybos ir sąnaudų. Kalbant apie visas tos faktorius, kurie įtakoja produktivumą, atlyginimus, e, turi būti E, nuoseklus. Mes negalime mm, e, imtis taigių veiksmų, mes turime būti kantrus, turime elgtis kantriai. Panas Kircas. Ačiū pirmininkė. Tiek e, graikų, Graikijos privačios įmonės, tiek ir Graikija kaip valstybė nori, kad ir toliau būtų taikoma turto supirkimo programa ir kad mažėtų skolinimuose kaštai. Kaip Jūs manate, kada bus pasiekta čia teigiamų rezultatų? Ir antras klausimas. Reikia naujų iniciatyvų tam, kad e, Graikijos bankai susidorotų su neigiamais 2015 metų krizės padariniais. Panašu, kad pastaraisiais mėnesiais graikų bankai patiria vis didesnį EMF e, e e, spaudimą dėl Graikijos bankų rekapitalizacijos. Kaip jūs ketinate spręsti šią padėtį? Ačiū. Atsakysiu visų pirma į antrą klausimą. SSM priims nepriklausomai sprendimą. Kitais metais bus atliktas vadinamasis banko atsparumo testas. Jau buvo išsiųstas laiškas MF, kur buvo nurodyta, kokiu veiksmu bus imamasi. Na, dėl pirmo klausimo, gal galite jį pakartoti, nes nelabai supratau. Deja, kalbama be mikrofoną. <laughs> Ačiū. Tiek Graikijos privačios įmonės, tiek ir Graikija kaip valstybė norėtų būti įtraukti į ECB turto pirkimo programą tam, kad būtų galima uh, patenkinti kapitalo poreikį bei sumažinti skolinimo kaštus. E, kokiamis aplinkybėmis tai galėtų duoti teigiamų rezultatų? Na, jūs tikriausiai suprantate, kad nekartą girdėjau šį klausimą. Čia svarbiausias dalykas yra štai koks. ECB turi atlikti skolos tvarumo analizę, skolos uh, stabilumo uh, tvarumo vertinimą. Ir tai manoma tada, kai mes turėsime aiškios informacijos apie e, Eurogrupės e, valstybių narių skolos priemonių e, pobūdį. Ir aišku, čia reikės atsižvelgti ir neigiamą riziką. Ir ko gero tik tada ECB valdančioji taryba galės e, kalbėti apie turto pirkimo programos išplėtimą, ją įtraukiant ir Graikiją. Labai ačiū. Įvyko be galo įdomus dialogas pinigų politikos klausimais. Noriu padėkoti ECB pirmininkui Dragi ir visiems kolegoms, kurie sudalyvavo diskusijoje. Aišku, diskusija ir toliau tęsis. Ir mes su nekantrumu lauksime ECB naujausio sprendimo pinigų politikos rytyje. Ačiū Jums visiems. Colleagues, please may I ask you to take seat. Kolegos, prašau visų sėsti. Pereisime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Tai yra pirmininko pranešimai. Kaip pastaraisiais metais nacionalinių parlamentų atstovai atvyks į mūsų komitetą e, spalio 10 dieną nuo 15 iki 16.30 susitiksime ir kalbėsime apie e, iniciatyvos pranešimą dėl semestro ir kalbėsime struktūrinės e, reformas, fiskalinę poziciją valstybėse narėse gyvendinama ir 16.30 tą pačią dieną paskui keismės nuomonės dėl pasiūlymo dėl bendro įmonių, bendros įmonių mokesčio bazės ir pasiūlymo dėl bendros konsoliduotos įmonių e, pelno mokesčio bazės ir komitetas norėtų aptarti su nacionaliniu parlamentu atstovais galimybės aptarti iššūkius susijusius su uh, šiuo klausimu ir e, kalbėsime taip pat apie skaitminę ekonomiką šiame kontekste. Norėčiau e, šešėlinius pranešėjus e, paraginti pasirinkti šiam susitikimui. Ir dėl trišalių darybų tikriausiai jūs girdėjote, kad 7 ir 12 rugsėjo vyko susitikimai dėl EFSI reglamento peržiūros Bendras politinis sustarimas buvo pasiektas galiausiai tarp abiejų e, teisėkros institucijų. Susitarime išspręsta visai lė pagrindinių klausimų, bet kai kurios problemos liko, pavyzdžiui, biudžetas, valdysena, kainų nustatymas ir e, papildomumo aspektas bei kiti aktualūs klausimai Šiam susitarimui parlamentas visiškai pritarė, mes išsakysime savo oficialią nuomonę, bet e, manau, kad susitarimas yra ištikęs nepaprastai geras, EFSI veikla bus pagerinta, e, dar reikia išbaigti diskusijas taryboje šio klausimu e, paskutinis vyks triša, trišalius tikimas Šiuo klausimu mes aptarsime visas likusias detalės po to, kai taryba susitiks ir tikimės, kad teisėkuros procedūrą šio klausimu baigsime kaip galima greičiau. Tokiu būdu baigsime neiškumą ir galėsime tęsti investicijų plano įgyvendinimą. Dabar turime patvirtinti dviejų posėdžių protokolus. Vienas vyko rūpiučio 2021, kitas rugsėjo 4. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikysime, kad protokolai patvirtinti. Dėkoju. Dabar pereikime prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Pakeitimų svarstymas pono uh, Hokmarko pranešimas, neužtikrintų skolos priemonių eiliškumas nemokumo atveju. Kaip žinia, nebalsuosime po diskusijų, nukeltas yra balsavimas, tačiau išklausysime pranešėjo pastabų dėl pakeitimų ir padiskutuosime. Bet kokiu atveju vyks balsavimas po šios diskusijos, taigi neišeikite iš salės. Dviem klausimais turėsime. Dėl dviejų klausimų balsuosime, o dabar žodis ponui Hochmarkui. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti visiems už pakeitimus. Manau, galima pasakyti, e, kad e, nėra nors politinių takoskirų. E, viskas susiveda į nuoseklumą ir aiškumą užtikrinimo kartais. Aiškumas reikalauja nuoseklumo, bet ne visiškai visur e, pakeitimais tai užtikrinama ir kartais reikia gal techninio supratimo tam tikroms detalėms patikslinti. Aš išplatinau siūlomus, e, tiksliau išplatinsiu rytoj ar po ryt siūlomus savo kompromisus, kad mes galėtume e, atsižvelgti į kaip galima didesnį skaičių pasiūlymų ir nepakenkti nuoseklumui ir aiškumui pats svarbiausias dalykas reikia e, užtikrinti kaip galima daugiau aiškumo visiems. E, tikrai pakeitimai nėra kadnaliai priešingi. Dėl galimybės e, išlaikyti skirtumus nacionaliniuose teisės aktuose, nes kai kurios valstybės narės jau turi tokius teisės aktus veikiančius, galiojančius. Mano tikslas yra numatyti galimybę palikti nacionalinius skirtumus nes jau kai kas yra patvirtinta – dėl laipsniško atsisakymo tam tikrų nuostatų, dėl kai kurių pradžios taip pat reikia su, e, suteikti aiškumo tiems dalykams ir reikia, kad visi rinkos veikėjai galėtų aiškiai matyti, kas numatoma. Kitą savaitę vyks susitikimai mm, šešėlinių pranešėjų ir tikiuosi, kad mes susitarsime. E, bent jau ne manau, kad kas nors turėtų nusivilti rezultatu, kadangi tie skirtumai, kaip sakiau, nėra esminiai, nėra labai gilus. Ačiū. Dėkuoju, dėkuoju Jums už darbą. Tikiuosime, kad nieko nenuvilsime ir kad galėsime e, balsuoti laiku, tai yra per spalio mėnesio plenarės sesiją ir paskui padėti trišalės darybas. Dabar Išklausykime kolegų, socialdemokratų vardu pirmas šešėlinis panšėjas Silva Pereira. Ačiū. Sveiki kolegos, dėkoju pranešėjui ir pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija nuo pat pradžių pritarė tam, kad kaip galima greičiau susitetume dėl procedūros, kadangi šis teisės aktas yra labai reikalingas. Ir kalbant apskritai, jisai yra teigiamas. E, labai galvodamasi pranešimą pasakysiu, kad džiaugiuosi naujų tvarkaraščių diskusijų ir kaip šešėlis pranešėjas e, galiu pasakyti, kad 69 pakeitimai nebūtinai reiškia, jog yra kokiu nors politinių skirtumų neišsprendžiamų. Mes taip pat esame nusiteikę optimistiškai dėl diskusijų, kurios vyks kitą savaitę. Dabar trumpai keletas svarbiausių dalykų mūsų pakeitimuose. Aš jas pateikiau frakcijos vardu. Pirmiausiai dėl tos laipsniškos nuostatos grandfathering, kaip praneš, pranešės ėminė, reikia uh, E, pasakyti, kad dabartinė e, debiniai skolai bus taikomas tas grandfathering principas. Ir reikia numatyti e, priemonių tinkamumą, kurios, e, tų priemonių, kurios buvo įdėktos e, anksčiau negu atsiras taisyklės. Apibriežti reikia tuos dalykus e, gerai toliau. Sutarčių galiojimo laikas, mums atrodo, kad trumpiausias laikotarpis turėtų būti metai. Tinkamumo priemonių sąlygos pradinis terminas turėtų būti ilgesnis negu vieneri metai Ir reitingavimas tokių priemonių nemokumo atveju turi būti atlie, atliekamas. E, toliau indėlininkų preferencijos mes turėtume pasakyti, kad ši direktyva neturėtų e, pakenkti nacionalinių indėlių sistemų, pavyzdžiui, tokių, kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose, e, nepriklausomai nuo to turime veikti, kaip dabar atliekamas reitingavimas. Eiliškumas, tiksliau, kaip nustatomas. Taip pat Klausimas, ar valstybės narės gali pradėti veikti anksčiau, jeigu to nori. Mes manome, kad e, turėtų būti numatyta tokia galimybė. E, tai yra pradėti veikti anksčiau, nustatant eiliškumą. E, pavyzdžiui, nepreferencinės skolos Ir dėl įsigaliojimo mes manome, kad būtų gerai, jeigu šis teisės aktas įsigaliotų kaip galima greičiau. E, aš pas, pasakyčiau už dviejų mėnesių laikotarpį. Tiek apie mūsų svarbiausius pakeitimus, tiksliau jų elementus ir mielai apie tai kalbėsime per ateinančias dienas. Su kolegomis ačiū. Ponas Kamal, EKR vardu. Ačiū pirminkė, ačiū pranešiai ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, kad iki šiol susikė, e, įvykę susitikimai buvo labai konstruktyvūs, bendradarbiavome gerai, tikrai nėra didelių skirtumų. Mano frakcija iš principo pritarė komisijos pasiūlymams ir pranešėjo e, projektui, e, kuriai siūlo įvesti naują klasę skolos priemonių bet e, noriu pasakyti, kad e, gali kilti tam tikrų problemų prieštarų su nacionalinėmis sistemomis, bet reikia siekti suteikti kaip galima daugiau aiškumo toms nacionalinėms sistemoms ir bus labai įdomu, ką pasakys kolegos e, šiuo klausimu. Laisvas pasirinkimas pramonės subjektams. Man atrodo, kad tas pasiūlymas nėra produktyvus ir būtų įdomu kodėl, paklausti, kodėl žalieji pateikė atitinkamą pakeitimą. Kitas dalykas pakeitimai, kad būtų numatytos kažkokios aukštesnės kategorijos e, priemonių tam tikrų įmonių. Aš tikriausiai sutikčiau su įgyvenimo laikotarpiu 12 mėnesių, bent jau pradžioje taip galvoju, bet nesu tikras dėl skolos instrumentų tam tikrų, kurie galėtų priskirti tinkamoms priemonėms. E, man e, visuomet e, kyla klausimas, ar siūlomas priemonės neprieštaraus globaliems pasauliniams standartams. Tiek norėjau pasakyti dabar ir mielai išklausysiu kitų prašešėlių pranešėjo ar pranešėjo pastabų. Dėkoju Aldė vardu Tieri Kornyje. Jo nėra, kas Aldė vardu nori pasakyti. GUE. Marija Matijas Fabio Demasi vardu. Man atrodo, jį reikėtų uh, pasveikinti, nes jis išrinktas į Bundestagą. Sveikiname Flavio. Marisa. Ačiū, Roberta. Uh, žinote, kad uh, aš nesu šešėlė pranešė, bet kolegos nėra, nes jis išrinktas į Bundestagą, taigi labai geros priežasties jo nėra. Uh, Aš perduosiu jūsų linkėjimus jam. Bet kuriuo atveju bandysiu pasinaudoti jo pastabomis, raš, e, kurias jisai surašė ir e, perduosiu jo nuomonę. Sveikinu pranešėjui už jo darbą. Mes pateikėme keletą pakeitimų. Mums atrodo, kad jie padės visą sistemą padaryti patikimesnę. Mes manome, kad bankams iki šiol trūksta kapitalo. Įdėlėme pasaulyje mes paprasčiausiai e, padidintume kapitalą e, didelėms įmonėms, kurių užlugimas e, gali sukelti didelės grėsmės visai sistemai, bet mes negyvename didelėme pasaulyje. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad bankai turėtų uh, pakankamai priemonių, kurios gali būti panaudotos vidiniam e, išpirkimui. Ir taip pat reiš, reikia nustatyti labai aišku eiliškumą priemonių ir tokiu būdu uh, užtikrinti, kad visa skola, būtų galimybė visą skolą išpirkti vidinėmis lėšomis. Mes taip pat uh, visi matėme uh, pranešimus spaudos kaip e, investuotojai padavinėjo į teismus atitinkamas struktūras reikalaudami gražinti jų panaudotas lėšas, bet mes turėtume užtikrinti, kad visos skolos priemonės, kurias išleis bankai ateityje, būtų aiškiai siemi su kitais įsipareigojimais. Nepreferencinės skolos kategorijai turėtų būti taikomas naujos taisyklės priskirtos, tos priemonės turėtų būti naujai kategorijai. Ir Bankai turėtų turėti galimybę, neturėtų galimybės išleisti bet kokių skolos dokumentų, nes tai e, neužtikrintų skaidrumo ir taip pat mes e, pasakome už tai, kad minimalus vienerių metų terminas būtų išbrauktas, kaip kad siūloma 20 pakeitime. Galiausiai mes manome, kad e, grandfathering nuostata laipsniško atsisakymo reiškia, kad valstybės narės gali pasirinkti alternatyvas e, e, sistemos ir e, mes laukime tolesnių diskusijų su pranešėju. Uh, Ačiū, ponas Lamberts. Kaip jūs atspėjate? Kaip atspėjate, kad šiandien būtų Ernestas čia. Aš paprastai čia būna Svenas ir Ernestas, na, bet aš galiu pabūti už juos, nors mano ispanų kalba netokia gera. Paskaitysiu, kaip galima gyviau, kad e, nebūtų nuobodu, bet jeigu nusibos, pamojokite man, kad aš pats neužmygčiau. Pirmiausia, Gunarai ir vėl e, tu rengi šį dokumentą, tu ir aš, sena meilės istorija, ar turiu taip sakyti, na, gal ne, na, bet sveikinimų už tą susidarimą su taryba ir geriausiai bus sutarta pirmoje svarstymu. Ir tai aišku, laikotės tylak standartų, kuriuos mes sveikiname kaip svarbu, svarbę gairą, panaudojant tvirtą vidinio kapitalizavimo metodą. Keli papildomi punktai pasvarstymui. Pirmiausia, paskaitysiu, nežinau, ar viską pats suprantu. Čia remiantis ECB nuomonėte, tai būtų sutiktas prioritetinis reitingavimas neprekybinėms įsipareigojimams ir kitoms, kitoms pretenzijams vidiniam rekapitalizavimui panaudojimas šių priemonių būtų, keltų mažesnę užkratimo riziką. Todėl jų panaudojimas rekapitalizavimui būtų patikimesnis būdas ir greičiau būtų galima pertvarkyti bankus ir mažiau naudoti pertvarkymo fondą. To mes ir norime išvengti. Antra, mes užbaigtume subordinavimo hierarchiją, reikaladami, kad visos pretenzijos ateityje atitiktų e, TILAK standartus. Aš čia nieko nesuprantu. Na, o trečia, ką suprantu, kad iš esmės tai nauja finansinės priemonės kategorija, kurią sukūrė e, Šios priemonės MIFID terminais turi būti apibrieštos kaip sudėtingos priemonės, nes čia susiję, aišku, ir investuotojų apsauga, yra nuostatos, kurios e, dėl to yra svarbios. MIFID nuostatos dėl konfliktų, interesų konfliktų turėtų būti ribojamas, kai pardavinėjamos tokios priemonės. Taigi tiek Ernestas prašė manęs jums pasakyti, tikiuosi, kad dauguma dar nemiegate ir galėsime panaudoti dar likusį iki balsavimo laiką, darantis šio klausimo. Ačiū. Buvo ir blogesnių diskusijų. Marko Valį. Grazie, ringrazio. Ačiū. Ačiū, Filip, už tai, kad pralinksminai. Tikiuosi, kad ir toliau kesis geri tavo santykiai su uh, Gunnar. Aš norėčiau pasakyti štai ką. E, šis pranešimas mums nekelia e, problemų. Ta pati pasakyčiau ir apie tas naujas kategorijas, kurios įtraukiamos. Tai šiaip tai gali sukelti ir tam tikros rizikos tiems investuotojams, kurie neturi stipraus užnugario. Toliau procentiniai dydžiai draudimo fondams arba pensijų fondams, kurie irgi bus investuojami į šios instrumentus. Mes manome, kad čia reikia tam tikro atsargumo, dėl to pateikime pakeitimų. Aš tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius dar įvyks išsamesnės diskusijos dėl šių aspektų. Turime tam tikrų išlygų. Norėjome pasakyti, kad, kaip kad praėjusioje kadencijoje e, prisimename, kad nebuvo pakankamai e, apsaugoti investuotojai, ypač smulkiai investuotojai. Bet aš tikiuosi, kad apie jų apsaugą mes dar galėsime pakalbėti vėliau ir tai buvo vienintelės pastabas, pastabas kurias turėjau. Ačiū, panas Zani. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. O paskui lauksiu išsamesnės diskusijos, kai pranešėjas pateiks kompromisu. dėl mūsų pateiktų pakeitimų apie šį pranešimą. Manau, kad čia reikėtų nepamiršti trijų tikslų. Pirma. Kai ką reikėtų perduoti ir e BRD, nors jų, jūs žinote, kad nepritariu e, visiškai struktūrai. Reikia tam tikros buferinės zonos, tam tikros apsaugos e, tiems investuotojams, kurie e, investuoja ne tik į obligacijas, bet ir į e, kitus instrumentus, reikėtų apsaugoti ES piliečius. Antra, taip pat būtina užtikrinti skaidrumą. Instrumentai turėtų būti, čia, tai turėtų būti e, subor, subordinuoti instrumentai, jie turėtų uh, kelti mažesnę riziką negu kad e, didmeniniams investuotojams skirti investuotojai. Aišku, būtų neįmanoma ar kvaila uždrausti tokių e, priemonių e, už pardavimą investuotojams didmenininkams. To negalime padaryti. Bet nepamirškime MIFID 2. Su MIFID 2 reikėtų sėti šį naują instrumentą. Ir čia reikia kalbėti apie adekvatų pardavimą. Reikia užtikrinti, kad potencialaus investuotojo profilis e, e, atitiktų instrumentą. Jeigu tas profilis netitiktų, e, jeigu e, instrumentas būtų rizikingesnis negu kad e, tai, kas numatyta investuotojo profilėje, tai tokio instrumento nebūtų galima jam parduoti. Dabar dėl obligacijų išperkamumo termino, tai turėtų būti bent vieneri metai tam, kad būtų galima užtikrinti stabilumą pagal TILAK santyki ir taip pat, kad būtų laikomasi visų teisės nuostatų. Taip pat reikia didesnio saugumo e, ir e, bankų įstaigoms. Taigi mes su nekantrumu laukiame kompromisu tam, kad e, galėtumėm tęsti darbą. Ačiū. Dėkoju. Komisijos atstovai, panas Kurien, labai trumpai ko gero būtų naudinga išgirsti, ką manote. Prašom žodis Jums. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mes labai pozityviai žiūrime į tarybos ir Europos parlamento darbą ir laukiame trišalių dėrybų. O dabar noriu sureaguoti į kai kuriuos pakeitimus. Ar norite, kad tą padaryčiau ir išsakyčiau mūsų nuomonę pirmininkė? Gal patikslinsiu keletą dalykų, pirmiausia galvodamas apie pasiūlymą ir apie pakeitimus pateiktus. Noriu pirmiausiai sureaguoti į, į indėlininkų preferencijų idėją. Mes pateikėme pasiūlymą ir numatytas e, eiliškumas nemokumo atveju labai aiškus. Mes norime e, kapitalo priemonės, taip pat e, pirmailės priemonės ir tai yra būtinos, būtinos tos priemonės norint įgyventinti tilak standartus ir nebrangiai tą padaryti. Mes galvojame apie indėlinkų indėlininkų preferencijos sistemą. Tai yra kur kas sudėtingesnis klausimas, nes reikia poveikio vertinimą atlikti, reikia labai gerai pasverti privalumus ir trūkumus, nes, kaip žinia, kai kurie bankai, verslo, e, bankų modeliai e, pirmiausia e, pasikliauja įmonių indėliais, kad įvykdytų reikalavimus. Ir mes, kai pateikime pasiūlymą, norėjome kaip galima greičiau pajudėti, uh, kalbėjome apie nepirm, nepirmenybinę pirmailę skolą ir kitus elementus ir vertinome, kokie yra trūkumai, kokie privalumai įvairių galimybių dėl investuotojų apsaugos. Mūsų pasiūlymas yra susijęs su e, eiliškumo nustatymu banko bankroto atveju. Investuotojų apsauga yra labai svarbus elementas. Egzistuoja taisyklės, MIFID konkrečiai, jos yra pakankamai gyvybingos ir mes turėtume galvoti, kaip deramai tas taisyklės įgyvendinti, o ne galvoti, kaip jas e, keisti, nes mums atrodo, kad jos pakankamai geros, tik tai problemos e, kyla įgyvendinant jas. Yes. Mes e, nematome kokiu nors e, stiprių argumentų, kur, dėl kurių reikėtų įrašyti tinkamas nuostatas į pasiūlymą. Vienintelis gal dalykas yra rizikos atskleidimas. E, emitentas turi atskleisti visą riziką kuri susijusi su priemonė siema su TILAK ir MRL tai susiję ne tik su eiliškumo nustatymu bankruoto atveju, bet ir dėl pasiūlymo tinkamumo turto atveju. Dėl tos grandfathering nuostatos mums reikia užtikrinti eiliškumą, mes nenorime bausti bankų, kurie šiandieną bando ar vykdo MRL reikalavimus, bet mes e, noriu esame pasirengę toliau diskutuoti ir ieškoti sprendimo. Galiu pasakyti, kad dabar e, dėl pagrindinių punktų jau ir pasisakiau, jeigu kas nors norėtų konkrečiai ko nors paklausti, tai galėčiau tą padaryti. Ačiū. Dėkuoju, pranešėjai paskutinė žodis. Prašom. Labai trumpai. E, savo senam bičiuliui Filipui, dabar noriu kai ką pasakyti, nors jis nebeklauso, nebesiklauso manęs. Mes nutolome pastaruoju metu. Noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra laikytis e, linijos EBRT ir e, eiliškumo. E, Dar vienas dalykas, komitetas e, sutinka su to, kad mes turime daryti kažką dėl tos grandfathering nuostatos. Pirmiausia, mes turime užtikrinti aiškumą. Trečias dalykas, mes turėtume siekti, kaip galima e, labiau priartėti prie tarybos pozicijos, kad būtų galima patvirtinti e, greitai e, pasiūlymą, jeigu neiškils kokiu nors problemų. Neieškoti reikėtų atskirų techninių sprendimų vien dėl paties proceso, dėl e, termino. Atsiradus tai e, naujai klasiai, jeigu nėra trumpesnis terminas negu vieneri metai, tai netitinkama e, tyla reikalavimų, bet uh, E, jeigu kalbėsime apie išpirkimą vidinėmis lėšomis, tai yra kitas klausimas. Tai dėl, tai dėl to galbūt verta galvoti apie vienerius metus, nes uh, uh, tai būtų galbūt priemonė jeigu terminas būtų trumpesnis negu vieneri metai, kur netiltų tilak, bet bent jau vidinė išpirkimui gal būtų ir gera priemonė. Ačiū ir dabar laukiu kitų diskusijų su šešėlės pranešėjais. E, ačiū, kai galima greičiau nustatysime balsavimo datą. Mūsų bendras tikslas spalio antrąją sesiją E, svarstyti šį klausimą, kad galėtume trišalės darybas, darybas pradėti galima greičiau. E, sparti procedūra, reiškia, greitoji procedūra reiškia, kad mes turime dirbti kaip galima e, greičiau, bet aišku, komiteto nariai apsispręs dėl eigos, dėl spartumo. O dabar balsavimas. Pirmiausia, noriu paprašyti pabandyti, išbandyti, kaip veikia mm, balsavimo sistema. Prašom balsuoti. Vyksta bandomasis balsavimas. Uh, so the vote is closed. Balsavimas baigtas. Dabar galime balsuoti dėl mano nuomonės projekto. Keletų teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo numatytos reguliavimo procedūros tikrinimų taikymas, pagal 291 straipsnį. Kaip žinia, tvirtama speciali procedūra. Niekas nepateikė jokių pasiūlymų dėl tos siūlomos reguliavimo procedūros. Reikia balsuoti. E, blokais, grupėmis balsuosime. A. Blokas kas už, prieš, susilaikė, priimta. B. Už, prieš susilaikė priimta, C už prieš susilaikė priimta, D už prieš susilaikė priimta, E už prieš susilaikė priimta, F už prieš susilaikė priimta, G už prieš susilaikė priimta, H už prieš prieš susilaikę priimta, į už prieš susilaikę priimta, j už prieš susilaikę priimta, k už prieš susilaikę priimta, l už prieš susilaikę priimta, m už prieš susilaikę priimta.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 So, President, yes. I didn't want to, inter to interrupt the voting session, but I wonder what... Pirminkė, nenorėjau uh, sutrukdyti balsavimo sesijai, bet norėčiau, kad mes galėtume balsuoti už uh, e, grupės, grupių grupės pakeitimų. Galime pagalvoti apie tai, bet uh, daromos nuorodos į skirtingus teisės aktus, dėl to mes taip sugrupavome pakeitimus. Tačiau uh, mes siekėme nebalsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskiriau. Kitą kartą pagalvosime, kaip sublokuoti tuos blokus, grupės pakeitimų. Dėkuoju, o dabar Marisas Matijas nuomonės projektas kova su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 42 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, 45 už prieš susilaikė atmestas, 46 už prieš susilaikė atmestas, 47 už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti 47. Balsavimas baigtas. Atmestas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 55. Pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 57 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas atmestas. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 65 atsiimtas, 47 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. 8 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. 11 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmestas 12, už prieš susilaikė, atmestas 13, už prieš reikia tikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimo baigėme. Atmestas. Keturioliktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas, 15 už, prieš susilaikė atmestas, 16 už, prieš susilaikė atmestas, 17 už, prieš susilaikė atmestas, antrasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas, 24 pakeitimas kas už, 24. Taip. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas 27. Už. Prieš susilaikė. Priimtas 28. Už. Prieš susilaikė. Priimtas 29. Už. Prieš. Man atrodo, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, nežiūrint tokių malonių žodžių, jis balsavo prieš jūs. 30-asis, kas už prieš susilaikė. Atmestas, 31-asis už prieš susilaikė. 31-as EPP už. Tikriname dėl 31. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar balsuojame dėl teksto visos su pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. 29 už, 9 prieš, vienas susilaikė, sveikiname pranešėją. Posėdis baigtas. Kitas spalio 9, 15 valanda ir spalio 10 ryte ir po piet dirbsime. Ačiū.